Your... Gerbiami kolegos, prašyčiau susėsti, tuomet galėsime pradėti. Manau, kad daugiau kolegų ateis per ateinančias keletą minučių, tačiau pradėkime ir laikykime mums skirto laiko. Gerbiami kolegos, gerbiami e, svečiai, ponios ir ponai, man labai malonu pasveikinti jūsų susirinkusius į klausimą, kurio metu kalbėsime apie Europos e, prokuratūrą ir Eurojustą. Pas mus lankosi teisingumo, teisės saugos e, klausimais užsimantis ministras e, Atsiprašau, ministerijos e, teisingumo Niderlandų narys Arija Izerman taip pat lankosi pas mus Ingeborg Greslė, kuri yra e, biudžeto kontrolės komiteto pirmininkė. Taip pat pas mus mm, atvyko į posėdį mūsų komiteto kolegė Silvija Von Kaufman, kuri atsakinga už šį klausimą, ir ponas Nikola Fransen, atstovaujantis e, pirmininkaujančiai šaliai, Taip pat ponė Aleksandra Žur Šroder, e, Europos komisijos atstovė, ji vadovauja mm, šiuo metu laikinai eina direktorės pareigos Teisingumo generalinėme direktorate. E, Heinzas e, Bekeris, kolega mūsų, taip pat E, dalyvauja posėdė, norėčiau pasveikinti jį ir visus kitus. Noriu pasakyti, kad mm, Europos prokuratūros steigimas yra labai sveikintinas žingsnis, tai vienas iš būdų sustiprinti mūsų kovą su e, žala ES finansiniams interesams. Komisija pateikė pasiūlymą 13 metais Liepos mėnesį ir parlamentas po to o, buvo paragintas, e, paragino tarybą užtikrinti skaidrumą, demokratinį legitimumą ir informuoti parlamentą apie visus veiksmus, kurie yra susiję su o, e, reglamento dėl prokuratūros o, e, patvirtinimo. Ir parlamentas yra patvirtinęs dvi rezoliucijas, vieną 2014 metais kovo mėnesį, kitą pernai kovo mėnesį. Ir kalbam apie tai tose rezoliucijose, kad reikia užtikrinti prokuratūroje labai E, aiškės fogatųjų funkcijas ir jos nepriklausomybė, taip pat labai aiškiai paskirstyti e, kompetencijas tarp e, prokuratūros ir nacionalinių institucijų. Prokuratura turėtų turėti kompetenciją spręsti klausimus susijusius su ES finansinių interesų apsauga ir veikti pagal taip vadinamą PIF direktyvą. Tikriausiai jūs žinote, kad darybos dėl prokuratūros taryboje tebe vyksta. Taryba e, padarė rimtų pakeitimų komisijos pasiūlymui. Europos e, Mm, prokuratūra buvo veiks kaip kolegija ir jos e, nariai bus prokuroras ir e, paskirtas vienas prokuroras iš valstybės narės kiekvienos ir veiks e, kolegijose, kaip kolegija prokuratūra ir imsis nusikaltimų tyrimo susijusių su finansinių interesų ES pažeidimų. Ir mm, mums, e, Libė komitetui, e, labai svarbus tokie dalykai, kaip pagrindinių teisių įtvirtinimas veikiant prokuratūrai, užtikrinant saugiklius, procedūrinių saugiklių užtikrinimas ir taip toliau. Ir mes manome, kad trys agentūros prokuratūra, Eurojustas ir Olafas turi e, labai aiškę savo kompetencijas turėti, jos turi būti aiškiai apibrieštos, atskirtos ir reikia taip pat išsiaiškinti, ką kas ką daro, kad būtų galima veiksmingai kovoti su finansiniu sukčiavimu, kuris kenkia ES finansiniams interesams. Ir e, reglamentas e, e nusakantis prokuratūros veiklą e, turi užtikrinti taip pat atitinkamą teisinę apsaugą įtariamiesiems ir kaltinamiesiems laikantis ES galiojančių teisės aktų. E, tam užtikrinti bus paskirti kompetentingi teismai valstybėse narės ir mes visi suprantame, kad tai yra sudėtingas klausimas ir tai taip pat bus svarstoma šiandieną paskutinėje dalyje mūsų e, klausimo. Pirmiausiai norėčiau pasveikinti pirmininkaujančios šalies atstovus. Aš sakiau, kad dalyvauja ponas Ari Jezerman, kuris e, e, užsima teisingumo, teisinės valstybės klausimais ir dirba Niderlandų teisingumo e, ministerijoje. Prašom, ponė Izermanai, žodis jums dešimčiai minučių. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, ponės ir ponai. Norėčiau pradėti trumpą įžangą. Pirmiausiai atsiprašydamas dėl to, kad ministras Fondeštor, kuris vadovauja Teisingumo ir vidaus reikalų tarybai šiuo metu, negalėjo dalyvauti šiame e, posėdėje dėl to, kad iškilo labai skubių klausimų parlamentinių Hagoje. Dabar pagrindė mūsų klausimo tema. Jūs tikriausiai žinote, kad Niderlandai e, darė viską, kad užtikrintų apčiopiamos pažangos darybų metu. Aišku, mes e, remiamės ankstesnių pirmininkavusių šalių darbo. Ir jeigu galima e, taip pasakyti, kukliai, kad mes tikrai sėkmingai padirbėjome. Dabar nuo pradžių. Mes jau beveik pasiekėme susitarimą dėl e, finansinių nuostatų dėl darbuotojų ir bendrųjų nuostatų teisingumo ir e, vidaus reikalų tarybai rengdamėsi, kuri vyko kovo 11 dieną. Taip pat e, vyko e, labai naudingos diskusijos apie operacinės e, išlaidas tuo metu. Po šios tarybos mes intensyviai kalbėjome apie tai, kokia turėtų būti prokuratūros bylų valdymo sistema. E, kalbėjome apie duomenų apsaugos dalykus, kurie turi būti sudenti su naujų duomenų apsaugos priemonių rinkiniu ir taip pat kalbėjome apie teisinį persekiojimą ir kas yra subjektas to, tai yra e, tam tikri sandoriai. Ir mes E, matėme, kad šis klausimas gal nesudėtingas, nes kai kurios valstybės narės e, reiškia susirūpinimą dėl to, kad gali iškilti prieštrą tarp e, duomenų apsaugos taisyklių prokuratūroje ir nacionalinės baudžiamosios procedūrinės teisės nuostatų. Mes sieksime daryti viską, ką galime, kad rastume sprendimą išeiti, tačiau šis klausimas gali pareikalauti tolesnių diskusijų politinių lygmenių, kad galėtume žengti toliau ir išeiti iš dabartinės situacijos. Po Birželio 9-osios e, Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos mes e, pateiksime ministrams e, viską, ką turėsime. Tai bus dalinis bendras požiūris ir mes suprantame, kad Slovakija, kuri perims pirmininkavimą, turės baigti darybas. Taip pat reikia svarbu prisiminti, kad šis klausimas yra labai sudėtingas. Klausimai e, ir nuomonės skiriasi. Valstybės narės turi taip pat labai rimtų interesų. Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai taip pat. Ir tikriausiai jums nebus e, nieko naujo, jeigu pasakysiu, kad e, Niderlandų parlamentas seka uh, padėtį ir e, e, supranta, kad yra daug problemų susijusių su prokuratūra. Noriu pasakyti, kad darbas taryboje e, vyksta vadovaujantis bendarbiavimo dvasia ir kad mūsų tikslas yra įkurti prokuratūrą, kuri leistų dalyvauti jos darbe kaip galima desniam skaičių šalių. Pirmininkaujantis šalis mano, kad tai yra labai svarbu siekiant užtikrinti veiksmingumą ir autoritetą prokuratūros ateityje. Ir dėl to labai svarbu yra e, mums e, užtikrinti, kad mūsų atsakas į sukčiavimą ES bus tvirtas ir kad Europos prokuratūra suvaidins labai svarbu vaidmenį. Noriu pasakyti, kad visos delegacijos taryboje yra labai atidžiai išnagrinėjusios Europos parlamento rezoliucijas. Ir kad parlamento rekomendacijos per darybas e, labai rimtai yra svarstomos. Aš tikiuosi, kad dabar jūs e, žinote kokia yra padėtis, e, ką mes darėme nuo pirmininkavimo pradžios ir e, savo trumpą pasakymą pasakys, baigsiu pasakydamas, kad mes e, norime išklausyti jūsų nuomonės e, šiandieną ir e, dėkoju Jums už dėmesį. Labai ačiū, pradėkime pirmąją sesiją. Tai yra prokuratūros kompetencijos kovojant su PIF nusikaltimais, tai yra nusikaltimais prieš ES finansinius interesus. Pradėkime nuo ponios Ingeborg Grasler, kuri yra kontkomiteto pirmininkė. Prašom. Šmišti. Dėkoju. Turėčiau labai padėkoti už tai, kad į darbo tvarkį traukėte šitą svarbę temą, nes aš manau, kad mes turime diskutuoti, o tai yra dalis mūsų sėkmės. Noriu palinkėti e, sėkmės pirmininkaujančiai valstybei ir labai džiugu, kad jūs norite, kad jūs dedate didelės pastangas tai įdėkti, bet to tikrai neapsėsime. Aš esu optimistiškai nusiteikusi ir džiaugiuosi e, kaip jau sakiau, dėl to, kad, mes, kad norite baigti e, dėrybas per Slovakijos pirmininkavimą, tai gera žinia mums visiems, nes mes daug metų jau to laukiame. Ir mes turime E, kartu siekti šito tikslo. Taigi, e, iš tikrųjų, tai labai svarbu ir labai sveikiname ir jūs palaikote mūsų, e, turite mūsų palaikymą. Taip pat mano bendra pranešėjai, ponė Sipel ir Aguilar, labai aktyviai bendradarbiavo ties šią temą ir tikimės visi kartu dirbti. Tai E, yra e, direktyva e, dėl ES finansinių interesų apsaugos ir manau, kad Europos prokuratūros klausimas labai smarkiai susijęs su šita direktyva. Manau, kad abu šitie teisės aktai yra paremti 17 straipsnių pasiūlytame, pasiūlyto tarybos e, tek, e, tekste. Ir visos e, tarybos pastangos tą PIF direktyvą, tai yra finansinių interesų apsaugos direktyvą, at, atskirti buvo nesėkmingos. Taigi EPO, Europos prokuratūra ir PIF direktyva tikrai tarpusavės smarkiai susiję. Kaip pranešėja, manau, kad e, šita finansinė interesų apsaugos direktyva yra labai svarbi. Ir svarbu, kad e, tolesni tekstai nesumažintų EPO kompetencijos. Mes labai e, džiaugiamės prieš save turėdami PIF direktyvą. Ir dabar šitas dokumentas yra daug artimesnis komisijos pasiūlymui. Ir daug, jis yra daug racionalesnis negu kad anksčiau buvo tarybos parengta didelėmis pastangomis. Ir taip pat labai svarbus bendradarbiavimas tarp prokuratūro, Europos prokuratūros ir e, e, valstybių narių. Ir tik tais taip mes galėsime užtikrinti, kad valstybės narės, e, kovodamos su sukčiavimu, nesėdė sudėję rankų tuo atveju, kai eis kalba apie europietiškus pinigus. Nes e, dabar valstybės narės nerodo pakankamo entuzijazmo kovodamos su sukčiavimu. Taip pat, kas mums kelia nerima, tai yra e, E, prokuratūros kompetencijos taisyklių sudėtingumas, nes yra labai daug šalutinių nuostatų, kurias matėme tekste, pavyzdžiui, straipsnėje nuo 17 iki 18, 20, 22a ir 23b mums atrodo labai problematiškas, nes čia sakoma, kad prokuratūra nėra atsakinga už tuos atvejus, kai e, vienos e, aukos patirtas, patirtas nuostolis e, prilyksta ES finansiniams interesams. Ir lygiai taip pat yra prokuratūros nuostatos, pagal kurias jie yra atsakingi už projektus E, kai ES finansuojama dalis yra e, iki 50 procentų, taip pat kai kalbama apie e, kontrabandą ir kai kalbama apie PVM sukčiavimą. Kitas labai svarbus rūpestį keliantis klausimas yra nacionalinė sąsaja su 11 straipsniu. Ir čia kalbama apie tai, kad Europos E, prokurorai patikės e, tam tikras bylas e, tik tai savo valstybėms narėms. Mes manome, kad Europos prokuroro, kad valstybių narių prokurorai turėtų kreip, turėti galimybę kreiptis į vyriausiai prokuro, prokurorą ar Europos prokurorus, jeigu jiems tam kyla reikalas. E, mes e, minėtoje direktyvoje stengiamės iškelti pagrindinius punktus. Vienas iš jų yra PVM kur valstybėms narėms e, sunkiai sekasi kovoti su sukčiavimu, tačiau tai yra paremta sisteminėmis pastogomis. Mums reikia vienodai apibriežti ES finansinius interesus ir taip pat subsidijas bei viešuojų pirkimų sukčiavimus, pinigų plovimą, priemonių panaudojimo, e, neteisingą panaudojimą, aktyvę ir pasyvę korupciją ir e, e, į valstybės tarnautojus. Ir taip pat svarbu numatyti minimales baudas ir slengščius, finansinės lubas. Na, o kaip jau minėjome, yra daug problemų su PVM e, sukčiavimu. Mes turime įtraukti e, e, tuos atvejus tuo atveju, kai tai susiję mažiausiai su dviem šalimis arba žala siekia mažiausiai 100 tūkstančių eurų. Ir ES kol kas nenori apie tai kalbėti kategoriškai. Da, o jeigu pasižiūrėtume į tai, kokia yra sąsaja tarp prokuratūros ir minėtos direktyvos, tai da, turime panagrinėti E, kitą didžiulę problemą iš biudžeto e, kontrolės pusės yra, e, tai yra ES ko, kova su sukčiavimu. nes ta, ta, to, tie metodai yra paskirstyti. Ir šita kovos metodai yra paremti e, ES veikimo sutarties 325 straipsnių, kuris dabar yra pakeistas į 83 straipsnį. Ir e, ateityje e, bus dar kitų paralelinių priemonių kovai su sukčiavimu skirtingose valstybėse narėse. Ir Kalbant apie mokesčių mokėjimą, tai dabartinė konstrukcija yra tikrai labai prasta. Kalbant apie minėtą direktyvą, e, daugelis valstybių narių vis laikosi senąją konvenciją iš 1995 metų. Ir taip pat yra ir tokių šalių, kurios nedalyvauja šiame mechanizme. Ir e, visa šita kova yra ganėtai fragmentiška. Taip pat kalbame apie susiskaldimą tarp institucijų, o tai reiškia tai, e, ką, e, į, į ką savo dėmesį kreipia Olafas. Aš manau, kad čia mes turime dar daugiau, daugiau klausimų nei atsakymų. Galbūt Olafas galėtų būti perorganizuotas viduje tam, kad ES teritorijoje, skirtingose valstybėse narėse e, nebūtų skirtingų teisinių bazių siekiant apsaugoti ES finansinius interesus. Olafas, e, kai sprendžia tarp valstybinės bylas, e, pavyzdžiui, kai galima kalbėti apie Junktinę karalystę ir kitas šalis, e, arba Belgija, kuri turi, Junktinė karalystė laikosi senosios konvencijos, Belgija turi įdėgusi naują minėtą direktyvą, tai kaip tą problemą galėtų spręsti Olafas. Mums tai kelia nemažų problemų. Ir galiausiai Ar šitie pakeitimai e, kažkokiu būdu turės e, įtaką, asmeninę įtaką. E, norėčiau baigdama pabaigti teigiamą datą. Iš principo vyksta bendradarbiavimas tarp prokuratūros ir Olafo ir tai yra numatyta kovo mėnesio teksto 57a straipsnėje. Ir mes turėtume pagalvoti apie naujas procedūrinės taisyklės tam, kad Olafas galėtų uh, suteikti visą reikiamą pagalbą prokuratūrai, jeigu jiems reiktų paramos. Ir e, taip pat labai daug paramos sulaukėte per dėrybas dėl minėtos finansinių interesų apsaugos direktyvos. Be abejo, yra daug kvesionuojamų klausimų. Labai norėčiau paprašyti tarybos e, jeigu mes dėl kažko susitarėme per diskusijas, tai iš tikrųjų tai reikia atsižvelgti, nes e, kitaip mes vėl turime pradėti iš naujo. Uh, Ir mes turime taip pat e, trijų lygių santykį e, e, prokuratūra, Eurojustas ir taryba. Ir manau, kad mes visi turėtume skirti daug įsipareigojimo šita, šitiems santykiams, kitaip mes švaistome savo išteklius. Iš principo aš optimistiškai nusiteikusi, kad mes E, pasieksime gerą sustarimą, bet bet kokiu atveju jums esame labai dėkingi už pat e, padarytą pažangą. And... Labai ačiū. Manau, kad kai kurie aspektai e, bus perimti ir į ponios Kaufman pranešime. Taigi ponia Silvija Kaufman kalbės pono At, pono Lopės Akiliar vardu, kuris yra pranešėjas Libė komiteto vardu. Klausimas visam Europos parlamentui labai svarbus. Klausimas Europos parlamentui labai svarbus, taigi Sofija žodis jums. Silvija žodis jums. Ačiū Klodai, ačiū pirmininkė. E, aš atstovauju poną Lopė Aguliar, kuris negalėjo šiandieną atvykti. Taigi tiesiog porą žodžių apie PIF direktyvą ir pozicijas, kurios išiškėjo mūsų frakcijoje. E, valstybės narės bei yra prarandami milijardai, milijardinės sumos ir tai yra susijęs su organizuotu nusikalstamumu. Kaip ponia Greslė sakė, dabar mes turime e, tarp valstybinį susitarimą dėl ES finansinių interesų apsaugos, e, tai yra 1995 metų dokumentas, tačiau e, yra skirtingos taisyklės susijusios su sukčiavimu, kova su sukčiavimu ir pinigų plovimu. Ir dabar neturime vienodų um, bausmių Europos sąjunga e, turi e, numatyti e, tinkamą informacijos pasikeitimą tarp įvairių šalių ir taip pat turime užtikrinti bendradarbiavimą tarp mokesčio administratorių. Patirta žala tenka ant mokesčių mokėtojų pečių, tai yra mums visiems. Ir remdamiesi tuo mes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 negalima nutildyti e, kovos, e, užslopinti kovos prieš finansinius e, nusikaltimus. Ir labai daug ir sunkiai dirba mūsų piliečiai, todėl labai teisingai tikisi iš Europos institucijų, kad mes apsaugosime jų interesus. Trišalės dėrybos dėl minėtos interesų apsaugos direktyvos vyksta jau keletą metų. Ir atsižvelgiant į tai, kad vyksta šitie klausimai, reikia išdėti išdėstyti keletą svarbių punktų. Nuo pat pradžių mes turėjome prioritetą, tai yra e, numatyti tam tikras ES taisyklės e, prieš e, kuriomis numatomos sankcijos, bausmės už e, e, finansinius nusikaltimus, finansinius nusikaltimus ir šios taisyklės turi būti harmonizuotos. Pirmiausiai norėčiau iškelti svarbų e, klausimą, kad reikia, negalima atskirti Europos prokuratūros ir PIF direktyvos. Mes norėtume, kad prokuratūra E, egzistuotų, tačiau e, tam svarbu, kad e, būtų sukurtas jos mandatas, kompetencijos ir kad būtų apibriežti tie nusikaltimai, už kuriuos būtų atsakinga nauji, nauja agentūra. Ir e, norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad mums yra labai svarbu e, nuspręsti ir priimti e, minėtąją PIF direktyvą, nes tai yra kaip iš ankstinė sąlyga prokuratūrai. Be to, socialdemokratų frakcija tada pasisakė už tai, jog PVM turi būti įtrauktas kaip ES biudžeto šaltinis ir tai jau minėjo ponė Greslė. Šis punktas yra centrinis ir mums taip pat jis lieka esminis ir tai susijęs su finansinių nusikaltimų e, e, sukčiavimo prevencija ir e, tai yra nuosavi ES ištekliai. ES teisingumo teismas yra prieėmęs sprendimą, tai buvo praėjusiu metu rugsėjo 8, kuriame nusakoma, kad yra neatsiejama sąsaja tarp valstybių narių surinkamo pavam ir ES finansinių interesų. Todėl mums labai svarbu, kad PVM sukčiavimas būtų įtrauktas į PIF direktyvą ir kad būsima Europos prokuratura turėtų atitinkamas e, priemonės ir kompetenciją kovoti su šituo e, sukčiavimo būdu. Ir e, šitas teisingumo teismo sprendimas nesuteikia e, dėryboms tinkamo e, lankstumo. Trečias punktas susijęs su finansinių interesų arba PIF, finansinių interesų apsaugos arba PIF e, klausimu. Turi būti numatytos minimalios bausmės, tai pasiūlė komisija, Europos parlamentas tam pateikė savo pranešimą ir tuo palaikė komisija. Minimalios bausmės egzistuoja kitose ES direktyvose, pavyzdžiui, kovoje prieš priekybą žmonėmis, kovos prieš priekybą žmonėmis direktyvoje. Ir todėl reikia atitinkamo harmonizavimo. E, tai tiek iš mano pusės, ponios ponai, mums tai yra trys esminiai punktai ir aš manau, kad e, mes turėtume su didžiuliu ryš, ryštu kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir e, išardyti e, PVM karuselinį sukčiavimą. Ir aš esu tikra, kad mūsų e, pranešėjas e, Lopes Agilar toliau užsims šito klausimu. Ačiū. Much, Silvija. Labai ačiū, Silvija. O dabar išklausykime pirmininkaujančiųjų Niderlandų atstovo, pono Nikolo Fransen, kuris yra e, ES tarybos atitinkamos darbo grupės pirmininkas. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, už malonų kvietimą Niderlandams dalyvauti šiame posėdyje. Porą žodžių šio klausimo apie prokuratūros kompetencijas, įgaliojimus. Aš kaip dabartinis pirmininkas, pirmininkausiančias dar 47 darbo dienas, kopen darbo grupėje, galiu nuo pat pradžių akcentuoti, kad pirmininkaujantis Niderlandai a, nuo a, sausio pirmosios E, nagrinėjo konkrečius klausimus, bet dėja nepriejome prie, e, pir, e, prie prokuratūros įgaliojimų klausimo. Dabartinis pasiūlymas dėl kompetencijų, kuris yra dokumentas, kuris pasirodė pirminink, Luksemburgo pir, pirmininkavimo pabaigoje 1510015 E, tai e, dokumentas kalba apie bendrą kompetenciją tarp Europinės prokuratūros ir nacionalinių prokuratūrų. E, tai išplaukia iš labai praktinių sumetimų ir būtų labai sudėtinga jeigu kiekvienas, kiekviena byla, kuri patenka ant vietos prokuroro stalo, būtų perduodama ES valstybės prokurorui, kuris tikrai nesugebėtų greitai šios bylos peržiūrėti, išnagrinėti ir e, priimti sprendimą. Bet e, tyrimo pradžioje labai svarbu iš anksto žinoti, ar tai yra PIF pobūdžio nusikaltimas ar ne. Jeigu tai yra PIF e, tipo nusikaltimas, tai būtų e, nereikalinga nacionaliniam prokuratūroms suteikti visus įgaliojimus, neperdodant bylos Europiniai prokuratūrai. Čia reikia paminėti ir ne, e, nedidelius atvejus. Pavyzdžiui, kalbama apie nedidelius uh, alkoholio pervežimus, sakykime, per Baltarusijos Lenkijos sieną. Uh, nelegaliai. Kiekvienas toks atvejis potencialiai jau yra pažeidimas, nusižengimas sąjungos finansiniams interesams. Mm, taigi e, tokius atvejus, tokias bylas būtų galima perduoti Europos prokuratūrai, e, nes vietos lygių nagrinėjant E, ši, šias bylas užtruktų daug ilgiau laiko ar galbūt pritrūktų įgaliojimų. Taigi labai svarbu šiuo atveju dalintis įgaliojimais tarp e PPO ir Europinių prokuratūrų. E, vis dėlto PIF bylų atveju Europinė prokuratūra išlaiko aukščiausiusius įgaliojimus. Mm, tai yra kaip numatyta visų PIF bylų atveju valstybėse narės ir paskui pasitelkti reikalui esant nacionalinės struktūras. Kaip nurodyta 20 straipsnėje, yra ir išimčių šiai teisai, ypač kalbant apie bylą susijusią su e, žala, kuri e, yra mažesnė nei 10 tūkstančių eurų. E, tai jau yra m, mm, nacionalinio e, lygmens kompetencija, o jeigu e, žala didesnė, tai jau atsiranda Europinės prokuratūros kompetencija. E, taigi Europinė prokuratūra e, turi perimti visas reikšmingas bylas. Pirmininkaujančioji šalis mano, kad toks e, pasiūlymas numato gerą pusiausvyrą tarp įgaliojimų. E, PPO prižiūrės didžiąją PIF bylų dalį, tuo pat metu orientuojantis į sudėtingiausias, rimčiausias bylas, e, o valstybės narės gali pasirinkti, kaip bylas nagrinėti, jeigu mano, kad tai yra veiksmingiau pavyzdžiui, taikant administracinės nuobaudas. O kalbant apie EPPO kompetencijas, tai, kaip sakė ponė Gressler, 17 straipsnis apsprendžia tai, jog taip direktyva, kai ji yra patvirtinama ir bus įgyvendinta ir apspręs E PPO įgaliojimus. Tai žodžiais tariant, Europinė prokuratura bus atsakinga už tas baudžiamasias bylas, kurios turi ženklę įtaką ES finansiniams interesams, skaitant bylas dėl e, sukčiavimo ar dalyvavimo baudžiamojoje veikloje. E, šios veikos ir numatytos būtent šiuose nuostatose. E PPO yra kompetitinga nagrinėti šias bylas ir būtent 20 straipsnio trečiasis, trečioji dalis tai nurodo. E, kaip jau pasakyta, kad e, sankcijos šiuo atveju numatomos lygiai teisiškumo principų, tokios pačios kaip ir ekvivalenčios kitos nusikalstamos veikos atveju, bet, e, kaip e, sakėme, e, reikia orientuotis į maksimalę žalą padarytą sąjungos interesams ir įvertinti, ar nėra paralelinės žalos ir kitai šaliai, tai yra ne tik tai ES interesams. O tuo atveju, kai e PPO inter... E, pozicija kertasi su nacionaliniu institucijų pozicija, tai e PPO turi sprendimo, sprendimo uh, viršenybę. Ir reaguojant į ponios Gresler uh, klausimą dėl reagavimo būdų, tai kol kas dėl jų iki galo nesusitarta, tačiau pirmininkaujantis Niderlandai jau tris techninio pobūdžio e, posėdžius organizavo, ieškodami sprendimo, o tuos sprendimus pasiūlys TVR ministrų tarybai e, birželio 9 dieną. E, būtent šių klausimų pagrindų galėsime tęsti dėrybą su Europos parlamentu, bet čia norėčiau visus perspėti, kad um, vis dėlto esama e, ženklios opozicijos tarp valstybių narių dėl PVM sukčiavimo įtraukimo į taikymo sritį. Aš norėčiau akcentuoti, kad tos valstybės narės jokių būdų neprita, neprieštarauja e, poreikiui kovoti su PVM sukčiavimu, kovoti aktyviai, tačiau šios valstybės laikosi nuomonės, kad veiksmingiau su PVM grobstimo ir sukčiavimu yra kovoti e, nacionaliniu lygmenių pasitelkus baudžiamasias priemonės bei administracinės sankcijas. E, Taigi, baigdamas noriu padėkoti Jums, ponė pirmininkė, ir visiems už Jūsų dėmesį. Ačiū. Dėkuoju dabar paskutinis pasisakymas pagal e, šią, šį skyrių e, mūsų darbo. Kalbės šiuo metu Teisingumo generalinio e, direktorato baudžiamusios teisės skiriaus direktorės pareigas einanti ponė Aleksandra Jur Šrauder. Ačiū. Ačiū, kad leidote komisijai pasakyti paskutiniai e, šioje grupėje klausimų. Paprastai mes kalbame pirmieji, o dabar galėsime apibendrinti diskusiją ir e, Taip pat noriu pasakyti, kad pristatysiu naujų minčių, nes kai ką iš to, ką norėjau pasakyti, jau pasakė kolegos. E, norėčiau pasakyti pasakyti, kad parengiau keletą skaidrių, kurios padės joms e, sekti mano pasisakymą. E, šiandieną kalbama buvo apie tai, ar turime išskirtinę ar bendrąją kompetenciją. Aš norėčiau priminti klausytėms, kad komisija savo pirminime pasiūlyme e, pradėjo nuo prokuratūros išskirtinės kompetencijos. Galbūt mes Mm. E, galvojame mm, ne visai teisingai, galvojame, kad bus tas pasiūlymas priimtas, bet atsižvelgiau tai, ką sakė ponia Greslė ir tikrai e, dabartinė padėtis nepalengvina mums e, uždavinių. Buvo daug diskusijų su taryba, bet mes taip pat atsižvelgėme į tarybos pasiūlymus dėl materialiosios esminės kompetencijos prokuratūros. Komisijos pozicija yra tokia, kad ši kompetencija turėtų būti įsijama su, tiesiogiai su PIF direktyva. Ir nereikėtų EPO reglamente, prokuratūros reglamente vardyti konkrečiai e, pažeidimų, nusikalstamų veikų. Kai kas sako, kad reikia geriau reglamente būtent e, tai įrašyti, tačiau komisijos požiūris yra turėti tai PIF direktyvoje. Ir kai kas sako, kad e, tai gali pažeisti sutartį, nes e, prokuratūros reglamentui priimti reikia vienbalsiškumo. balsiškumo. Tačiau mums atrodo, kad galima turėti direktyvą, kuri apibrėžtų prokuratūros kompetencijas ir kad tai nebus prieštaravimas. Pone Kaufman sakė, kad mums reikia e, struktūros europinės e, nusikalstamus veikoms e, susijusiams su finansiniu sukčiavimu. Maždaug prieš ketverius metus buvo pateiktas mūsų pasiūlymas ir mes suprantame, kad turime turėti šio laikišką struktūrą, kad geriau apsaugotume finansų interesus. Dabar labai trumpai paminėsiu keletą aspektų. Pirmiausiai, mes rengiame baudžiamosios teisės priemonę, e, dirbame su priemonė, kuri yra 15 e, metų, 91 metais buvo patvirtinta PIF direktyva, 95 metais. Ir Mums e, reikia dabar aiškiai apibriežti nusikalstamas e, veikas ir taip pat pasižiūrėti, kaip nusikalstamas elgesys apibrėžiamas e, nuo to nuo pirm, patvirtinimo šios direktyvos, kokie pokyčiai vyko. Taip pat reikia valstybės tarnautojų apibrėžimą labai gerai suderinti, nes kartais atsitinka taip, kad e, tie pareigūnai įvykdo nusikalstamas veikas susijusias su ES finansiniais interesais. E, taip, dar noriu pasakyti, kad savo pasiūlyme komisija taip pat siūlo pirmą kartą įvesti minimales nuobaudas, tačiau galbūt per nelik anksti tarybai ir parlamentui pristatėme tas e, mintis, e, kad būtų joms pritarta gaila, nes mūsų nuomonė tai galėjo būti gera atgrasomoji priemonė. E, Taip pat mūsų pasiūlyme yra mm, senaties terminai e, apibrėžiami, tai naujas dalykas ES baudžiamojo teisėje. Mes ne dėl novatoriškumo tai darome, bet todėl, kad tie e, nusikaltimai yra susijęs su tam tikrais laiko terminais, reikia labai e, aiškių taisyklių dėl to. Taip pat apibrėžiamos e, baudžiamosios veikos, e, kas yra sukčiavimas pavyzdžiui, ir yra kita savoka e, veikla susijusi sukčiavimu, pavyzdžiui, išeikvojimas, kai valstybės pareigūnas išeikvoja lėšas, kurias tvarko. Ir taip pat kiti elementai korupcija, pinigų plovimas taip pat yra tampriai susiję su tokiu sukčiavimu. Ir e, sukčiavimas, kuris kenkia ES finansiniams interesams, reikia e, įplaukas ir išlaidas. Taigi mes norime sukurti tokią vientisą sistemą apibrėžčių. Aš šiandieną norėčiau kalbėti plačiai apie PVM, kadangi šis klausimas e, jau buvo minėtas e, beveik visų kalbėjusių prieš mane. Tačiau manau, kad reikia labai e, pabrėžti stipriai tą faktą, jog e, PVM komisija laiko klausimus susijusius su finansiniais interesais, nes tai yra pajamų įplaukų dalis. Ir Europos Teisingumo teismas yra patvirtinęs e, komisijos pozicijas savo pasiūlymį ir mes pasiūl, komisijos pasiūlymai ir mes manome, kad turime svarių teisinių bei politinių argumentų, dėl kurių reikėtų PVM įtraukti į direktyvos apriepti e, e, priskirti PVM prie ES finansinių interesų. Iš mūsų pozicijų žiūrint, tai yra dalis finansinių interesų mūsų ir visai logiška, kad e, PVM turėtų pakliūti PIF direktyvą. Ir Tačiau aš negalėčiau jums pasakyti aiškiai, kaip reikėtų įtraukti, tai ar e, PVM atvejus e, tam tikrus, ar galbūt e, būtų geriau apriboti direktyvą rimtais atvejais susijusiais su PVM sukčiavimu. Aš šiandieną tikrai negaliu to pasakyti, reikės dar e, tai pasvarstyti, kai e, prasidės trišalės darybos. Manau, kad mes turime rasti gerą spirties tašką, jeigu kalbame apie rimtą, e, rimtus pažeidimus, kas tai būtų ir koks atskirties taškas būtų apibriežti pavyzdžiui žemutiniai ribai. Dabar paskutinė mano skaidrė. PVM sukčiavimas, e, PIV direktyva ir Europos prokuratūros reglamentas. Iš e, komisijos pozicijų, kaip e, suderinti tuos du dokumentus, negaliu šiandieną pateikti atsakymų, tačiau norėjau iškelti tam tikrų klausimų. Uh, jums, pavyzdžiui, reikėtų e, daryti skirtumą tarp PIF direktyvos apreipti e, dėl e, PVM sukčiavimo ir dėl prokuratūros kompetencijų. Mūsų nuomonė, tie dalykai turėtų būti identiški, tačiau galima apie tai kalbėti, apie tai teisėjai kros abi institucijos galėtų kalbėti. Manau, kad nėra geras požiūris tas, kad mes naudojame savoką tarp valstybinis PIF direktyva, nes kalbame apie materialį kompetenciją pagal e, papročių teisę. E, mums atrodo, kad tą kriterijų reikėtų labiau vartoti procedūrų srityje ir tai veda mane link mano antrojo klausimo, ar prokuratūra turėtų turėti kompetenciją uh, užsimti tyrimai susijęs su PVM sukčiavimu atmančiu keletą šalių. E, toks būtų prioritetinis požiūris komisijai, bet e, norėjau pasakyti, kad mes e, suprantame, jog gali tekti susitarti dėl kompromisų, bet norime, kad jie būtų prasmingi dėl PIF direktyvos ir reglamento, prokuros reglamento, dėl PVM sukčiavimo. Man atrodo, kad jau kalbėjau 9 minutės, tai tiek ir ačiū Jums uždėmesi. Ačiū visiems už lakoniškumą. Aš išgirdau, kad esu visada griežtas komisijos atžvilgių, tikrai to nesiekiu samoningai. Ačiū komisijos atstoviai už tokį lakonišką pasisakymą. Tai suteikia galimybių išklausyti klausimus. Kon komitetas daro mums e, didelę įtaką, tarsi mus užbūrė. E, dažniausia pas mus daug kas nori pasisakyti. E, turiu pripažinti, kad pranešimai buvo labai informatyvus, nuoseklus. Paulačiu, kad pralaužėte ledus. Jūsų labui tik tai, Klodai. Na, norėčiau paklausti štai ko. E, ar čia nepastebimas tam tikras grįžimas atgal, regresas, tarsi atsitoliname nuo tų ambicingų tikslų. Juk 86 sutarties straipsnis kalba apie pirminę transnacionalinę kompetenciją suteiktiną europinėms struktūroms. Šiuo atveju dabar e, tarsi e, įgaliojimai išsakyti e, nuomonę europinėms institucijoms yra pribojami, taigi man kila klausimas, kokia šio pasiūlymo vertė. Aš kalbu apie tą grįžiojimąsi atgal dėl to, kad atrodo, kad bėgant laikui Europos prokuratura e, tampa Eurojusto kopija, o ne m, galinti veiksmingai funkcionuoti struktūra. E, kalbate apie E, tai, kad e, ji e, kontroliuos nacionalinių prokuratūrų veiksmus. Tačiau, nežinau, ar jūs tam pritarsite, bet bent jau mano nuomonė tai tokia. Tarsi matome, jog tai bus struktūra, kurioje bus valstybių narių atstovai, o ne nepriklausomumo reikalavimus tenkinanti struktūra. Atrodo, kad vėlgi atsakomybė atiduodama valstybėms narėms. O e, rezultatas bus struktūra, kurią kontroliuos vėl valstybės narės, kurios turėtų pačios būti kontroliuojamos. Nežinau, ar pritarsite mano analizai, dėl grįžimo atgal ir ambicijų mažinimo. Galbūt jūs nepritarsite. Dėkoju. Dėkoju. Zipel. Dėkoju. Aš e, norėčiau pritarti tiem, kas, tam, ką sakė kolegos ir taip pat tai, ką minėjo ir taryba, kad e, tikėkime, kad kiek įmanoma daugiau valstybių narių dalyvau šiame projekte. Norėčiau žinoti, kiek maždaug E, ilgai už, užtruks, kol šitas instrumentas apims visus. Ir aš kitaip manau negu ponė Greslė. Problema yra ne tame, kad e, Libė pakeitė e, teisinį pagrindą, bet problema yra ta, kad yra per daug nedalyvaujančių šiame instrumente. Ir e, manau, kad mes tokią galimybę turėtume panaikinti. Ir taip pat dėl to klausimo, ar visos valstybės tame dalyvauja. E, jau apie tai buvo kalbėta, buvo aptartos kompetencijos. Kai e, me, mes turime pagalvoti, kokias pagrindinės e, teisės turi e, Europos prokuratūra. Mes e, turime sakyti valstybėms narės, kad jos turi prisidėti, tačiau jeigu jos pasako ne, ką mes galime daryti, todėl mums reikia naujų priemonių, kitaip mes išmėsime pinigus. Ir visada kyla klausimas, kaip kaip visada, kad e, daug, daug valstybių narių turi dalyvauti tame pro, e, projekte ir kas, e, pagal kokius kriterijus bus nusprendžiama, kokiame, kokioje jurisdikcijoje bus sprendžiamos situacijos ir pagal kokią jurisdikciją yra atsakinga prokuratūra esant tam tikroms byloms. Ačiū, Brigit. Toliau. Barbara Matera, prašome, papio. E, klausimas ponui Fransui. Aš norėčiau paklausti, ar techninė prasme e, taryba galvoja apie pereinamąjį laikotarpį ar tas pereinamasis laikotarpis bus nustatytas prieš patvirtinant direktyvą ar ne. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį kiekvienam prelegentui, kad atsakytumėte į klausimus. Taip pat norėčiau, kad tarsi pratestumėte natūraliai kitų kolegų pasisakymus. Aš pailiui jums suteiksiu žodį, e, prašyčiau trumpai atsakyti. Taigi pradėsime nuo ponios Gressler. Ir aš norėčiau užduoti klausimą. E, dėl teisinės bazės pakeitimo. Ar mm, Europos komisija svarstė tokį dalyką, ar e, būtų kreipiamas į teisingumo teismą? Aš manau, kad e, toks kreipiamasis būtų gera idėja. E, Taip pat turėtume pagalvoti apie štai ką. Aš manau, kad be abejo šitas teisinės e, bazės pakeitimas yra tikrai e, esminis punktas. Ir uh, neefektyvi organizacinė struktūra gali prisidėti prie to, kad ateityje biudžeto kontrolieriai iškels šitą klausimą ir ateityje Junktinės karalystės spauda visada e, minės, kad E, gerai buvo, jog jie nedalyvavo šitame e, projekte. E, tai situacija, kurioje visi turi laimėti, tai yra visiškai aišku, nors tai ne, ne, nemat, nenumatyta kaip ir neturėtų skambėti kaip žaidimas. Dėkuoju. Ačiū, ponė Gresler. Maloni e, pastabėlė Britanijos spaudai, ruošiantis referendumui. E, Toliau, Aleksandra, jums žodis teiksiu vėliau, o dabar žodis Deivo. Prašom, reaguokite. Ehm, Dėkoju, pirmininkė. Ir aš trumpai pasisakysiu. Dėl uh, sąsajos tarp uh, prokuratūros ir Eurojusto. Kol kas šitas ryšys yra labai sudėtingas. Uh, ir taip yra numatyta tarybos pasiūlyme ir čia sakoma, kad tada, kai bus sukurta Europos prokuratura, tada dėl to bus kartu deramasi su Eurojustu ir reikės sudaryti bendradarbiavimo sustarimą. Šitas punktas atlieka labai svarbu vaidmenį. Kalbant apie tai, ką sakė ponė Špinelė. Aš nekalbėčiau apie regresą, bet kokiu atveju tai būtų labai smarkiai komplikuotas buvęs komisijos pasiūlymas, originalus pasiūlymas. Ir kai mes pamatėme šitą tekstą, tikrai aš e, nu, nustebau, man reikėjo dėti daug pastangų, kol supratau naują konstrukciją. Ir E, tos dėrybos tikrai gali tęstis amžinai. E, tai reiškia, kad mes norime, kad šita nauja institucija iš tiesų e, apimtų visus finansinius ES instrumentus ir būtų kompetentinga ir būtų labai aiškiai, turi būti labai aiškiai apibriešta tos institucijos kompetencija. Ir tai, ką sakė e, pona Špinelė, tai gali reikšti e, regresą dabartinėje situacijoje. E, taip, mes negalime politinių lygmenių, kad leisti, kad mūsų mokesčių mokėtojai prarastų pinigų ir turime veikti efektyviau ir tiksliau. Ačiū. Ačiū Silvija, Mr. Fransen. Ačiū Silvija, ponia Fransen. Ačiū pirmininkė. Aš paprasčiausiai norėjau reaguoti į ponios Madeiros klausimą. Žinote, kad Niderlandai yra skaidrumo čempionatai, taigi trumpai atsakysiu neigiamai. Ne, taryboje nebuvo diskutuota šiuo klausimu, visuomet buvo daroma prielaida, kad e, du aspektai, tie du dosijai yra susiję. Taigi e, palauksime, kol bus pasiruošta dėryboms dėl EPPO, o paskui jau 25 valstybės turės vienbalsiai duoti ženklą pradėti procesus ir paskui bus numatomi kažkokie pareinamai laikotarpiai, jeigu tokių reikės. Dėkuoju dabar žodis Aleksandrai. Pabandysiu trumpai atsakyti visiems parlamentarams Pane Spinelį, jūs daugiausia orientuojantis į e, struktūros nepriklausomumą. E, komisijai tai vienas iš esminių elementų. Svarbu, kad pro, prokuratura taptų nepriklausomai veikiančią struktūrą. Mums reikia nemažai saugiklių tam užtikrinti, pradedant e, skirimo procedūrą tiems, kas dirbs centrinėje tarnyboje. Tai bus ne valstybių narių atstovai, nebus, sekame, Eurojusto pavyzdžių, tai bus Europos valstybės prokurorai. Tai jiems suteiks pakankamą nepriklausomumą. Kiti saugikliai tekste dėl sprendimų prieimimo. Uh, kolegijoje Vėlgi čia e, bus sukūriama europinė pridėtinė vertė, tačiau jūs teisi, kalbėdama apie poreikį apsaugoti e, e, institucijos nepriklausomumą, padaryti ją visiškai nepriklausomą. Pone Ziper, klausėte apie tai, kaip bylos bus teikiamos prokuratūrai, kol kas dėl to dar nesusitarta, tačiau mechanizmai bus. E, reglamente pasiūlyta nemažai scenarijų, numatytos valstybių narių prievolės EPPO informuoti, kad mm, byla bus jai perduota, e, išimtinė konkuren... kompetencija, atsiprašau, yra numatyta šioje srityje, bet reikia užsitikrinti, kad reglamentas aiškiai apibrėžtų, kas už ką atsakingas ir e, džiugu, kad e, Nikolės kalba apie prioritetinę kompetenciją. Tai yra labai svarbu. Antra, kaip išvengti tinkamiausios jurisdikcijos prasme valstybės pasirinkimo, tai turime numatyti objektyvius kriterijus kurie leistų kompetencijas atitinkamai apibriežti, kalbu ir apie nacionalinius teismus, ne tik tai apie nacionalinius. Ir galiausiai ponios Kiesler klausimas dėl teisinio pagrindo. Pirmiausia, tegul būna patvirtinta. E, patvirtintas reglamentas, labai laukiu to laiko, o paskui turėsime laiko detaliai išanalizuoti komisijoje ar Europos teisingumo teismas. Turėtų būti įtrauktas į šį procesą ar ne. Atsakymo jums neturiu, tačiau e, auditorijai norėčiau pasakyti, kad komisija pasirinko 325 straipsnį kaip teisinį pagrindą. Ne todėl, kad e, E, norime pritraukti visas valstybės narės, bet dėl to, kad sutartyje yra atitinkamas straipsnis numatantis ES finansinių interesų apsaugą bei baudžiamasias priemonės šioms teisėms ginti. Ir aš manau, kad kol kas tai nėra galtinis pasirinkimas, per ateinančius mėnesius tai išsikristalizuos. Labai ačiū visiems už tokius e, e, lakoniškus atsakymus. Labai džiaugiuosi, kad pavyko sėkmingai padiskutuoti ir uh, esu labai patenkintas, kad galiu antrąją, pirmi, antrąją dalį pirmininkavę perduoti kolegai Akseliui Bos, kuris uh, yra mūsų pranešėjas dėl uh, Eurojusto reglamento. Taip pat kviečiu Mišel Koniks, e, Eurojusto vadovę ir Giovanni Kesslerį, kuris e, yra Olafo generalinis direktorius. So, ich darf Sie alle recht herzlich. Taigi norėčiau jūs visus pasveikinti e, į atvykusius į antrąją klausimų dalį ir, ir ypatingai norėčiau pasveikinti e, čia esančią Eurojusto pirmininkę, e, ponę Michelle Konings ir Olaf generalinį direktorių Giovanni Kessler. Ir iš karto norėčiau pradėti. E, problema, problematika, su kuria dirba Eurojustas ir e, su tuo susiję pranešimai yra labai sudėtingi. Ir e, dabar mes visi turime įsiaiškinti, kaip Eurojustas gali e, vystyti santykius su e, Europos prokuratūra. Ir tai yra du atskiri komitetai atskiros institucijos. Taip, kaip, kaip jis dabar yra e, sukurtas, kaip jis veikia, ar bus kažkokių tai įtampos e, punktų e, pagal prokuratūros reglamento trečiąją dalį ir taip pat pagal 52 straipsnio šeštą dalį. Reglamente, baicinėme reglamente yra numatyti santykiai tarp Eurojusto ir prokuratūros, tai yra vienas nuo kito nepriklausančios institucijos. Ir galbūt dabar Eurojustas gaus naujų pareigų, tai yra palaikyti Europos prokuratūrą. Tai bus visiškai nauja ir visa tai, e, to, visos tos klausimus kelia valstybės narės. Taigi pirmiausia, suteiksime žodį poniai Michelle Konings. Prašome pasisakyti. Thanks a lot, uh, Ms. Labai ačiū pirmininkė, kad suteikėte galimybę man pristatyti Eurojusto reglamento būsimus svarbą ir e, taip pat e, pakalbėsiu apie tai, e, koks, kokį turi tai ryšį su Europos prokuratūros reglamentu. E, Kaip žinia, Eurojusto ateitis mums labai svarbus dalykas, vis tai mums labai e, rūpi ir noriu pradžioje pasakyti, kad mes daug dirbame su valstybėmis narėmis, jų labui dirbame ir mums e, pavyko pagerinti mūsų operacinį e, darbą, taip pat netiesioginį operacinį darbą, kūrėme tinklus pagal skirtingas temas, e, atsižvelgdami į dabartinės grėsmės. E, E, didžiausias. Ir man regis, kad mes e, galime e, parodyti, jog turime daugiau koordinavo centrų, susikimų, operacinė mūsų, operatyvinė veikla mūsų plečiasi E, nežiūrint to, kad turime vos ne 30 skirtingų teisinių sistemų, e, Euroistui pavyko suderinti pagrindinius savo veiklos elementus ir užtikrinti veiksmų e, koordinavimą ir teismų bendradarbiavimą geresnį. Ir parlamentas tikrai labai daug dirba dėl Euroisto reglamento, tai yra labai aktualu nes e, jeigu jūs galvojate, kad galite spręsti e, terorizmo problemas, e, nelegalios migracijos problemas, galvojant, galvojant tik tai apie policiją, negalvodami toliau apie teismus, tai tikrai yra tik tai labai dalinis požiūris, kuris neužtikrins sėkmės ir gerų rezultatų. Tuo aš norėjau pasakyti, koks yra labai svarbus ryšys tarp Eurojusto ir prokuratūros Europos. Dabar dar pasakysiu, kad mes esame labai daug ką padarę, nuveikę ir kas be būtų, kas pasitiktų su bet kokiu reglamentu, mes e, turėtume turėti galimybę ir toliau stiprinti savo E, mūsų paėgumus, kas be būtų daroma su reglamentais, viskas turi būti daroma suderintai, vientisai, kad neatsirastų prieštarų. Taigi tokia pradžia. Dabar štai ką noriu pasakyti. E, mes Žinome, kad e, komisija ir taryba dirba e, daug šiuose srityse ir sveikiname me, pernai metų kovo mėnesį tarybos e, bendrąją poziciją. Ko taryba išklausė į pasiūlymus, kuriuos pateikė Eurojustas ir Eurojustas iš principo yra patenkintas tais pakeitimais, kuriuos patvirtino taryba. Aš paminėsiu keletą dalykų, kuriuos dar reikėtų paderinti, pakoreguoti, nes mūsų nuomonė, jeigu mes neišspręsime tam tikrų dalykų, mes neustikrinsime veiksmingumo iš Eurojusto perspektyvų. Noriu pasakyti, kaip svarbu kalbėti apie Eurojusto kompetencijas. Materialioji kompetencija pasiūlyme e, bus sumažinta E, lyginant su dabartinė padėtimi. O taryba trečiajame punkte nori e, savo pozicijoje rašyti naują straipsnį susijusi su e, kompetencijomis Eurojusto. Pavyzdžiui, kad kompetitingoms institucijoms paprašius, Eurojustas gali užsimini, užsimti klausimais E, kurie nepatenka į e, kompetencijų sąrašą. Ir galvant apie tam tikrų nusikaltimų sudėtingumą, mes tikrai turėtume būti lyderiai kovojant su nusikalstatumu. Ir mes džiaugiamės e, tuo pasiūlymu. Uh, uh, Reikia paaiškinti nuostatą, kad Eurojustas nebus susijęs su nusikaltimais e, pagal PIF direktyvą, e, kuriais užsijims Europos e, prokuratūra. Komisija pirmame priede kalba apie visą eilę elementų, įskaitant PIF finansinio sukčiavimo, genkiant ES interesams finansiniams elementus. E, yra kai kas įvardinama kaip išskirtinė prokuratūros kompetencija, kai kas susijęs su mumis, taigi reikia labai e, tiksliai paaiškinti kompetencijas mūsų. Trečio straipsnio uh, interpretavimas ir priedo interpretavimas. Uh, tarybos bendrame požiūrė atsirado daugiau aiškumo, lankstumo, kalbant apie nacionalinės institucijas nacionalinių institucijų veiksmus. Aštuntas straipsnis kalba apie tai, kad e, papildomas galės gali suteikti Eurojusto valstybės narės, tai yra naujas dalykas, toliau struktūra ir valdymas Eurojusto teksto pakeitimai išsklaidė mūsų abejonių daugelį ir mes džiaugiamės tuo. Dabar kas yra svarbiausia? Pirmiausiai E, Eurojustas ir Eurojustų ir Europolo reglamentai. Mes visiškai remiame tai, kad komisija siūlo taikyti abipusiškumo principą keičiantis informaciją Džiaugiamės tuo, kad nuostatos dėl spartesnio apsikeitimo informacija tarp Europolo ir Eurojusto išliko abiejose reglamentuose. Tačiau mes žinome, kad net ir bendrame komisijos požiūrė dar nėra e, įgyvendintas abipusiškumo principas ir tai reiškia, kad ne vienodai jis yra taikomas e, Europole ir Euroruste. Reikia, kad abiejose reglamentuose atsirastų e, prievolės abipusiškumo. Reikia dėl to e, pakoreguoti 40 straipsnį Eurojusto reglamente. Kovo 11 dieną e, buvo buvo priimti sprendimai apie tai, kad e, bus numatyta jungtinių, e, finansavimas jungtinėms tyrimo komandoms. Ir mes E, manome, kad reikia e, bendrų taisyklių toms komandoms e, ir mes manome, kad tarybos bendrajame požiūrė išdėsios nuostos dėl Eurojusto ir Europolo reglamentų yra žingsniai teisinga linkme atitinkamų nuostatų suderinimas yra labai svarbus, bet be to reikia ir koordinavimo mechanizmo, nes e, jis yra tikrai esminės svarbos, e, norint, kad, galėtų, kad, kad abi institucijos e, veiktų sutelktai ir darniai. Žinome, kad Eurojustas e, turi jau ilgalaikės patirties, tiek prokurorai, tiek tyrėjai e, gerbė šią instituciją ir mes dirbame e, nuolatos, e, bendarbiaudami su Europolu ir reikia e, nebeišradinėti dviračio, bet e, taikyti principus, kurie galėtų dar pagerinti mūsų bendradarbiavimą. E, Kitoje skaidrėje pamatysite mano mintis apie tai, kaip svarbu užtikrinti ryšį tarp Eurojusto ir pro, Europos prokuratūros. Tas ryšys norėčiau pasakyti, kad tas ryšys E, būti, turi būti toks, kad išliktų atskirumas ir nepriklausomybė abiejų institucijų, abiejų subjektų. Taip pat norėtume e, akcentuoti tai, kad labai svarbu, jog Eurojustas taip pat turėtų kompetenciją dėl taip vadinamų e, PIF nusikaltimų. Uh, E, bet e, tai bus dvi nepriklausomos struktūros, kurios bendradarbiaus tarpusavyje ir kuri, kurios bus susijėtos operaciniais, administraciniais ir valdymo ryšiais. Jūs minėjote, pirmininkė, 86 straipsnį, nepriklausomai to, kaip jis bus interpretuotas, reikia nepamiršti, kad būtinas dalykas yra užtikrinti aiškiai apibrėžtus ryšius ir pakankamai gerus ryšius tarp Eurojusto ir Europos prokuratūros. Taigi tai yra operaciniai, administraciniai ir valdymo ryšiai, kurie turėtų būti labai aiškiai apibrėžti ir pakankami. Taip pat reikia numatyti simetrinės ir e, simetriškas ir palygintinas nuostatas e, abiejose reglamentuose, e, tai užtikrintų pagarbą, pasitikėjimą, reikia taip pat užtikrinti esneiškumą, nuoseklumą, kad būtų išvengta skirtingo interpretuojimo traktavimo, kaip ką tik sakiau, simetriškos e, nuoseklios nuostatos, o ne prieštarančios tarpusavėje turėtų būti abiejose reglamentuose. Ir e, reikia tą siekti užtikrinti kaip galima plačiau. Eurojustas yra pasirengęs remti prokuratūros Europos steigimą, kadangi visos ES institucijos turi dirbti kartu. Dabar gyvename taupimo laikotarpiu, taip pat matome, kad atsirado e, labai rimtų, beprecedentinių saugumo grėsmių ir mes turime dirbti visi kartu ir sieksime prisidėti mes taip pat prie Europos prokuratūros steigimo. Bet konkrečiai kalbant, Jeigu Eurojustui būtų numatyta papildomų užduočių, tai aišku, tam reikėtų ir papildomų išteklių. Dar norėčiau pasakyti, kad Eurojustas nepritars e, nuostatoms, e, kurios e, sumažintų mūsų galimybės paremti nacionalinės kompet, kompetentingas institucijas. Mes norime prisidėti, bet nenorime, kad būtų e, pakengta mūsų galimybei paremti e, sistemas atitinkamas. Dabar matote. Dar viena e, skaidrė, tikrai iškilo be precedentinių saugumo grėsmių daugiau negu 23 procentais pernai padidėjo bylų E, daugumą susijusių jūsų e, kova su terorizmu, kibernetiniais nusikaltimais, nelegalių migrantų gabenimui. Mes norime prisidėti dirbti su visais, bet tai, kas bus įrašyta į reglamentus Eurojusto ar prokuratūros turi sudaryti mums daugiau galimybių, e, daugiau galių suteikti, o ne sumažinti mūsų galės. Jūs E, e, turbūt suprantate, kad e, tie dalykai, jeigu atsiras naujų uždavinių, turi taip pat būti siemi su atitinkamomis biudžeto nuostatomis. Labai ačiū už koncentruotą pasisakymą ir išdėstymą, kokios skirtingos funkcijos jūsų laukia ir taip pat santykius tarp EUPO, e, Europos prokuratūros, Eurojusto ir Europolo, taip pat ir OLAFO. Ir be abejo, tada kyla klausimas, kaip turėtume e, veikti mm, ir įsipareigoti tose veikimo kompetencijų ribose. Ir, e, Todėl Norėtume labai padėkoti poną Kessler, e, pasveikinti poną Kessler ir noriu suteikti jums žodį. Labai ačiū. Ačiū, gerbiamas. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū Lybė komitetui už galimybę e, pakalbėti su Europos parlamentu šiuo labai svarbiu klausimu. Na, EPO įkūrimas pakeis institucinį kovos su sukčiavimu žemėlapį, iš esmės dramatiškai pakeis. Tai nėra tik tai reforma, pasikeis visa sistema. Taigi labai svarbu, kad EPO naujoji Europinė tyrimo ir e, teisminio persekiojimo struktūra E, būtų pagrista egzistuojančiomis struktūromis, pavyzdžiui, Olafu, kuri šiandieną yra vienintelė tyriamoji struktūra atsakinga už finansinių interesų tyrimą. Ir Eurojustu, aišku, Europos teisminio bendradarbiavimo tinklų. E, taigi nuo pat pradžių klystume, jeigu e, neįvertintume šios institucinės sąrangos pokyčių atsiradus EPPO. Svarbu įvertinti visų šių trijų sudėdamųjų dalių institucijų vaidmenį. ES taryba dirba rengdama pasiūlymą, kai kas jau suformuluota ir suprantu, kad ministrų tarybai bus pateikta birželio mėnesį, kad šie galėtų išsakyti savo pritarimą. Mes bei komisija tarybos tekstui pritarėme, kviesdami e, įnešti aiškumo dėl santykių tarp šių institucijų ir nuostatų dėl santykių tarp EPO ir uh, uh, Olafo. Čia yra reikiama pusiausvyra, subalansuotumas, tačiau trūksta iškumo. Kalbama apie valstybės narės a, pasirinktą principą šiuo atveju dėl PIF nusižengimų. Ir vėlgi, išplaukiant iš santykių tarp šių a, trijų struktūrų, kai buvo nagrinėta ankstesnėse metu, svarbu aiškiai įvertinti, kokios kompetencijos teks Europiniai prokuratūrai. Ir tai paskui padės lengviau suprasti mūsų tarpusavio santykius. Taigi, e, išeinant iš komisijos pasiūlymo, EPO tenka išimtinė kompetencija šių nusikaltimų atveju. Tai yra labai svarbu, Tai yra vienas iš esminių aspektų komisijos sprendime. Žinau, kad apie tai kalbėjo ir ankstesni prelegentai. Esama tam tikrų e, išimčių iš šios taisyklės. Kalbama apie PIF nusikaltimus ir e, EPO e, bus kompetitinga tirti bylas, kai, sakykime, e, žalos dydis viršyje tam tikrą ribą ar e, auka yra patenkanti tam tikrą kategoriją. E, Pone Gresler išsakė tam tikrus nuogastavimus. nuogastavimus. Viena vertus, turime kriterijus, kurie sudarys filtrą dideliam skaičiui bylų. Kita vertus, atsiradus tam tikriems kriterijams, kurie jau bus mūsų e, tekste, e, reikės, aišku, juos atitinkamai aiškinti ir įgyvendinti. Bet tai gali būti problematiška, kyla konflikto tarp EPO ir nacionalinių e, prokuratūrų grėsmė. E, taip pat, kiek mums žinoma, iš diskusijų taryboje kalbame apie kompetenciją bendrą EPO ir valstybėms narėms. Taigi situacija sudėtinga. Dideliu, di, didžioji dalis bylų ir nepateks į EPO kompetencijas, įgaliojimus ir liks e, nacionalinių prokuratūrų tyrimo objektu, bet vėlgi čia išvelgiu galimą konfliktą esant tokiai neapibrieštai situacijai. Bet jeigu jau um, einama tokiu keliu, tai reikia įvertinti, kokia yra Olafo pozicija šiuo atžvilgiu. E, mums e, atsiranda didelių galimybių, didelė veiksmų laisvė. Pavyzdžiui, įsiaiškinant, e, kaip padėsime valstybėms narėms, kurios neprisijungs prie EPO. E, vis dėlto jų atžvilgių mes išlaikome įgaliojimus. Reikia pradėti nuo dviejų esminių principų atspindėtų ir reglamento e, apibrėžiančio EPO ir e, OLAFO santykius nuostatose. Olafas e, išlaiko įgaliojimus administracinių tyrimų prasme ir iš mūsų reikalaujama dirbti kartu su EPO, kuri PIF atvejais e, turi visus įgaliojimus. Taigi du pagrindiniai principai būtų tokie. Paraleliniai tyrimai, kurie vykdo E, kuriuos vykdytų Olafas ir EPO, būtų draudžiami. Taigi tyrimai negali persipinti. Kai EPO pradės tyrimą, e, šioje byloje, šiame tyrime Olaf automatiškai neteks galios kad negalėtų tos pačios bylos nagrinėti abi institucijos vienu metu. Antra, netgi jeigu EPO pradės tyrimą e, vis dėlto administracinę prasme, atliekat administracinį tyrimą, e, kuris yra naudingas kaip parengiamasis žingsnis atliekant baudžiamąjį tyrimą. Šiuo atveju Olafas gali suvaidinti papildomą vaidmenį e, atliekant tam tikrą testinę veiklą arba užsiemant išieškojimo dalykais, kurių e, viena EPPO e išspręsti ir negalėtų. Taigi šiuo atveju kalbame apie du atvejus, kai EPO vienos bylos atveju imsis testinių veiklų, kitu atveju ne. Kai EPO gauna bylą ir prie jos dirba, Olafas visuomet gali tarnauti kaip informacijos apie galimus PIF pažeidimus šaltinis. Šią informaciją e, būtų galima teikti e, EPO ir pagal e, pagal atliekamą tyrimą mes galėtume surinkti įvairiausių duomenų. Sakykime, mes surenkame 1400 informacinių pranešimų per metus, kaip ir dabar jo, jais dalinamės su teisminėmis institucijomis. Taigi, Olafas e, be šios informavimo funkcijos gali remti EPO e atliekant tyrimus, e, remti savo analizę, ekspertinėmis žiniomis, teisminiais tyrimais, teikiant operatyvinę pagalbą, administracinę pagalbą ir panašiai. O tais atvejais, kai EPO negali veikti dėl apribotų įgaliojimų, Olafas turi galimybę atlikti tyrimus, kaip ir tai daro dabar. Ir, sakykime, e, čia turbūt labiau būtų suinteresuotos tokia Olafo funkcija valstybės, kurios nedalyvaus Europinės prokuratūros veikloje. Taigi šiuo atveju EPO galėtų informuoti Olafą dėl atvejų, kuomet EPO e, nepradeda tyrimo ir perdoda jį Olafui. Apibendrindamas pasakysiu, kad e, kalbant apie santykius tarp EPO ir Olafo, jie yra pagristi abiejų institucijų įgaliojimais ir bandant išvengti dubliavimuose, e, e, atliekant tyrimus, e, bandant vengti funkcijų dubliavimuose E, mes galėtume pasiekti gerų rezultatų, o būtent vykdyti žalos ES finansiniams interesams prevenciją ir tais atvejais, kai EPO kompetencijose yra spraga arba tam tikrų apribojimų, tai mes galime papildyti ir užpildyti tas spragas. Ačiū. Recht herzlichen Dank. Auch Ihnen, Herr Labai ačiū Jums, ponė Keslė, už Jūsų pasisakymą. Ir dabar mes suteiksime galimybę užduoti klausimus. Jeigu norėtumėte klausimų užduoti, prašom, o jeigu ne, tai aš porą turiu. Be abejo, Mes kalbėdami apie ES finansinių interesų apsaugą ir kovą su uh, sukčiavimu šioje srityje, uh, kai kalbame apie tai, ką jūs, pati, e, jūs abu ką tik pasakėte, mes uh, keliame klausimą dėl kompetencijų. Uh, turėsime prokuratūrą, yra Europolas, Eurojustas ir uh, E, OLAFas ir nacionalinės agentūros. Ir iš pirmo žvilgsnio man atrodo, kad galbūt mes galėtume e, kai ką diferencijuoti, tačiau kaip jums atrodo iš pirmo žvilgsnio? Ar e, yra naudinga, kalbant apie finansinius interesus, kompetencijas paskirstyti per keturis lygmenius ir kovą toje srityje? Turiu klausimą. Jeigu paimtume e- Europolą ir Eurojustą, ar jūs įsivaizduojate, e, kaip tai galima būtų viduje kažkaip atriboti, kaip atskirti kompetencijas, galbūt galėtumėte bendradarbiauti, atskirti tą bendradarbiavimą. Ir antras klausimas būtų, mes kaip teisėkurininkas, e, jei manome, kad Olafas ko, savo kompetenciją gali prilygti prokuratūrai, kovodama su minėtais nusikaltimais. Ir e, labai didelę savo kompetencijos rytį tektų jiems atiduoti prokuratūrai. Tad kyla klausimas, o kas liks tada Olafui, jeigu taip jau atsitiktų? Arba jeigu kiltų tokia idėja. Be abejo, taip pat kyla klausimas, ir tai yra sudėtingas klausimas, kaip galima būtų bendradarbiauti su nacionalinėmis institucijomis tose srityse, kur EPO ne, neturi kompetencijos. Aš dabar e, susidariau vaizdą, kad e, daug, per daug institucijų užsijima e, su, su kova, tai yra finansinių interesų apsaugos funkcijomis. Kaip jūs įsivaizduojate, kaip galima būtų tas kompetencijas atskirti? Ar dar kas nors turėtų klausimų? Libretra. Merci de me donner la parole. Dėkuoju, kad man suteikėte žodį. E, Kalbam apie e, baudžiamąją teisę ir tai labai svarbus klausimas yra du dalykai, du požiūriai, kurie egzistuoja Europoje ir tai susijęs su mūsų diskusijomis juosme. E, pirmiausiai, e, baudžiamoji teisė e, ir vyksta koordinavimas sistemų, tiksliau veiksmų tarp valstybių narių ir gana didelį lankstumą reikia užtikrinti, kad būtų galima veikti e, veiksmingai ir man atrodo, kad tai yra svarbiausias dalykas. Kitas dalykas - integravimas. E, nacionalinis teisingumas, aišku, ir toliau egzistuoja ir taip pat atsiranda e, baudžiamoji teisė Europos Sąjungos. Šiandieną kalbam apie Europos prokuratūros e, prokuratūros institucija, prokurorų institucija ir tas žengima toliau negu kad e, anksčiau. E, taip, e, tai yra vienas iš politinių tikslų, tai yra e, federalinė labiau Europa. Bet šis klausimas yra taip pat labai sudėtingas. Šiandien vyksta daug diskusijų, yra daug nuogastavimų, kad sistema bus pernelik sudėtinga, kad būtų veiksminga. Ir aš matau porą galimų konfliktų, pavyzdžiui, tarp prokuratūros ir valstybių narių nes bus dalyjamasi kompetencija ir, kaip sakė ponas Kesleris, atvirai atsiras e, konfliktų dėl e, kompetencijos. Antra problema, kuri bus e, tikriausiai, kuri pasimatys kur kas greičiau, tai yra sankirta tarp Europos prokuratūros ir Olaf, nes e, Olafas taip pat užsima labai panašiais dalykais, lieka tyrimus dėl finansinių interesų. E, ir kai kalbame apie PIF, ES finansinių interesų apsaugą, atsiras e, tikrai problemų tarp e, Europos prokuratūros ir Olaf. Ar aš norėčiau paklausti e, jūsų, ar dėl. E, minėtų mano priežasčių ir tų, ką minėjo ponas Keseris, neiškyla grėsmė Olafui. Ir, taigi, ir, ir tie dalykai iškils labai greitai, tokie mano klausimai. Dėkoju, ar turite kitų klausimų? Jeigu ne, tai tada norėčiau paprašyti jūsų atsakyti. Pradėsime nuo ponios e, Klanoks. Dėkuoju Jums už e, klausimus. Aš manau, kad galiu suderinti abu. Ir dabar perėsiu prie anglų kalbos. 85 ir 86 straipsnių idėja labai aiški. E, Eurojust tarp vyriausybinė horizontali organizacija reikia siekti užtikrinti, kad horizontali veikla būtų sustiprinta Ji skirta e, Eurojusto pajėgumams e, stiprinti. Euro 85 straipsnis pagal komisijos požiūrį e, turėjo būti evoliucija, bet ne revoliucija. Horizontalus yra gerai ir, kaip aš sakiau, tikrai mes sugebame bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, be pernelyg didelio harmonizavimo, bet labai svarbu yra pasitikėjimas, e, kuriuo mes grindžiame savo veiksmų derinimą ir e, bendratarbiavimą. Ir reikia tai sustiprinti e, su tam tikrais elementais numatytais 85 straipsnėje. 86 integruota vertikali struktūra išskirtinės galės ir pirmiausiai konkrečiai tai e, skirta e, sričiai ES finansinių interesų apsaugai PIF sričiai ir komisija pasiūlė savo požiūrį, e, taryba dirba ir dabar mes tarsi jau žinome gerai, kas yra PIF tipo nusikaltimai. Mes dirbame jau daug metų, mes atviri valstybėms narėms, Europolui, Olafui, Ir pavyzdys yra praktinis sustarimas tarp Olafo ir Eurojusto. Iš pradžių nebuvo tai lengva, bet 15 metais e, turime puikų pavyzdį bendros tyrimų komandos. E, dirbame kartu su Olafu, e, užsimant cigarečių kontrabandos, mokesčių vengimo klausimais ir yra speciali sistema stebėsenos sukurta E, sukūrėme sistemą. Mm, tai jau matome, kokia sistema veikia, e, kaip eksportuojamas cigaretės e, įvežamos į ES ir mes atlikome tam tikrus veiksmus, bendradarbiaudami su Olafu, cigarečių kontrabandą, tai galima laikyti tipinių PIF nusikaltimų. E, PVM e, sukčiavimas taip pat dirbame kartu, koordinuojame veiksmus e, su skirtingomis valstybėmis narėmis. Iš tiesų, jeigu mes dėsime pastangas, jeigu mm, žiūrėsime į reglamentą, tai man norisi, ne tik man, bet ir teismų sistemos valstybės narėse, kad atsirastų aiškumo tyriems ir prokurorams dabar pateiktas tekstas ir e, sutinku su tuo, kas sakė ponė Greslė. Tikrai gali atsirasti tam tikrų konfliktų ir Eurojustas gali e, suvaidinti tarpininko vaidmenį, jis pripratęs tą daryti, jeigu mes turėsime kompetenciją dėl PIF tipo nusikaltimų. Ačiū dabar ponas Kessleris. Aš E, nesiekiu, pagal, kadangi esu susisaistęs sutartimi, išlaikyti Olafą e, gyvą. Netgi jums galiu prisipažinti, ar tiems, kuriems yra nuogastavimo, bejonių iškilę, kad aš galvojau prieš metus ar dviejus, e, jog Olafą prokuratūra ir numarins tai galėjo būti deramas sprendimas. Aišku, tam tikruoju apribojimų, problemų e, atsirasti. Ir atrodė, kad komisijos pasiūlymas dėl prokuratūros e, tą ir padarys. Ir mes prisidėjome prie to pasiūlymo labai aktyviai. Tačiau, kaip jau ir sakiau, jeigu kalbėsime apie bendradarbiavimą tarp skirtingų institucijų, mes turime pradėti nuo e, tų struktūrų institucijų e, kompetencijų. Dabar pasižiūrėkime į prokuratūros kompetencijas. Matome, kad prokuratūros kompetencijos galios bus labai ribotos PIF e, atžvilgių. Taip pat aš bijau, Aš tikiuosi, kad esu neteisus, bet e, bus labai sudėtinga interpretuoti e, konkrečius atvejus ir sudėtinga įgyvendinti. Dėl to atsiras e, konfliktų su atitinkomis valstybių narių institucijomis, ne su Olafu. Ir tuomet Olafas, aš Nemanau, kad mes turime kalbėti apie tai, ar bus OLAFas ar nebus. Pirmiausiai reikia galvoti apie ES finansinių interesų apsaugą, nes mums taip visiems svarbu. Tačiau šioje situacijoje, kai e, e, prokuratūra turės tiek nedaug galių pradėti e, baudžiamą įtyrimą dėl PIF tipo nusikaltimų, atsiranda reikės e, atlikti administracinį tyrimą. Ir mums e, reikės Olafo, kadangi jis jau veikia ir atlieka tyrimus. Mes kasmet atliekame daugybę tyrimų pernai rekordinis skaičius, daugiau negu 300 dėl PIF nusikaltimų. Pernai rekomendavome susigražinti beveik 900 milijonų eurų. Po keleto dienų paskelbsime ataskaitą, jūs pamatysite, kad Olafo ES mastų įnašas e, susigražinant ES lėžas, kurios neteisėtai panaudotos e, dėl sukčiavimo, yra vienas ketvirtis visų susigražintų lėšų e, kurios sugražinamos atlikus visų valstybių narių atitinkamus institucijoms tyrimus. Taigi mes vieną ketvirtį tokių lėšų padedame susigražinti. Ir mes E, turime dabar vienintelį būdą atlikti tyrimus ES lygmenių. Jeigu prokuratūra išliks tokia, kaip kad dabar išdėstyta e, tarybos pozicijoje, tai e, nebus jokių prieštarų tarp mūsų ir prokuratūros, nes mes nedirbsime tose sitise, kur dirbs prokuratūra, nebent ji prašys mūsų paremti. E, ją ja, ir mes e, pagal EPO e vadovaujant, prokuratūrai vadovaujant, veiksime kaip jų įgalioti subjektai. Ir jeigu pasižiūrėsime dabartinius įgaliojimus matytus prokuratūrai, tai mes tikrai išliksime. Jeigu nebenorės e, kažkas, kad veiktų toliau Olafas, tai reikės kitos institucijos, kur už turėtų užpilti uh, e, spragą. Tai yra tam tikras e, paradoksas, e, nes kitaip atsiras pifsričių, kurių nekontroliuos niekas arba valstybės narės, kurios neprisijungs prie prokuratūros, e, nebus kontroliuojamas taip, kad yra kontroliuojamas šiandieną. Taigi man viskas atrodo labai paprastai. Aišku, yra e, labai sistema sudėtinga, yra keturios struktūros su Eurojustu ir Europolu, bet dabar e, tai nekelia, atrodo, didelių problemų. Veikia trys šiandien Eurojustas, Olafas ir valstybės narės. Rytoj, e, jeigu tarybos sprendimas atitinkamas bus patvirtintas, atsiras ketvirtas elementas. Ne mes tai pasirinkome, mes norėjome, kad būtent E, prokuratūra taptų svarbiausia institucija. Tačiau jeigu galiojimai bus susiaurinti, tai aš nematau jokios problemos, e, kad veiktų keturios institucijos. Ir e, su visa pagarba, nebent dėl valstybių narių ar trečių šalių turės įgaliojimus, Eurojustas taip pat neturės kompetencijų dėl PIF nusikaltimų. tačiau tom šalim, kurios neprisijungs prie prokuratūros, Eurojustas išliks e, svarbus. Taigi, turė, trys ar keturios institucijos ar struktūros nėra problema. Problema yra, kas, kaip atrodys prokuratūra, kaip institucijos galiausiai apsispręs dėl e, pobūdžio prokuratūros ir jeigu kompetencija ar galios bus apriboti, jeigu tai yra tik papildoma struktūra, o ne struktūra turinti išskirtinę kompetenciją atlikti tyrimus. E, tai bus toks pasirinkimas, bet e, nebus nužudyta, užmigdyta ne viena kita struktūra, papras, nes jeigu bus tai padaryta, tai Europos priemonės susilpnės atlikti, e, priemonės galingas atlikti tyrimus dėl PIF tipo nusikaltimų. Taip, struktūra yra grėmėzdiška. Aš nežinau, ar e, labai elegantiškai reiškiu, bet tikrai tos e, kelios institucijos nesutrukdys veiksmingai veikti. Išliks Olafo kompetencija. Labai dėkui. Ir jeigu neturi daugiau niekas klausimas, tai tada aš norėčiau perėti prie trečiosios dalies ir perims kolega Matėra. Barbara Matera. Norėčiau padėkoti kolegoms, e, ponui Kesle ir e, poniai Koninsks. Ir dabar iš karto perduodu žodį Barbarai Matera. Bene, diamo inizio ai lavori del terzo. Puiku. Dabar judėkime į priekį, pradėkime trečiąją klausimų dalį, EPPO e e, teisminė priežiūra ir peržiūra. Taigi kviečiu ekspertus, pona Ivbot, Europos teisingumo teismo generalinį advokatą, Taip pat ponia Marija Jose Martinis, kuri yra Europos parlamento teisės skyriaus direktorė. E, be kita ko, ponia Teres Blanche, kuri yra e, Europos Sąjungos tarybos teisės skyriaus teisingumo ir vidaus reikalų klausimų direktorė ir galiausia ponas Ignacio Patronė, kuris yra Italijos aukščiausiojo teismo generalinio prokuroro pavaduotojas. Taigi mums buvo labai įdomu išgirsti ankstesnės pozicijas, ankstesnių pranešėjų nuomonės išgrininusias tam tikrus klausimus, įnešusias aiškumo, leidusias pažvelgti į ateitį, ateities perspektyvas mums parlamentarams. Dabargi kalbant apie teisminę priežiūrą, tai peržiūrą atsiprašau, tai yra dar neįspręstas klausimas. Labai aktuolus šiam parlamentui EPPO patikimumas didžiąją dalimi priklausys nuo veiksmingo teisminės peržiūros mechanizmo. E, yra įvairių būdų, kaip šį mechanizmą įtvirtinti. Kol kas turime tris scenarius. Visų pirma, ES teisingumo teismui būtų suteikta išimtinė kompetencija. Antra, nacionaliniai teismai turės atsakomybę už teisminę peržiūrą, o trečias variantas - mišri sistema, dalyvaujant nacionaliniams teismams ir e, teisingumo teismui. Bet neužbėgsiu už akių diskusijoms, iš karto suteikiu žodį ponui Ivbotui. Merci, madame la présidente. E, dėkuoju, gerbiam pirmininkė. Aš norėčiau e, pradžioje įspėti jūs. Aš išreiškiu tik tai savo asmeninę nuomonę ir kad ji nėra jokių būdų susijusi su Europos teisingumo teismo. Aš taip pat asmeniškai norėčiau dar pasakyti, kad e, galbūt Ehm, aš kalbėsiu kaip ehm, prokuratūros atstovas, nes Prancūzijoje esu ehm, dirbęs prokuratūroje ir vis tik tai aš noriu pristatyti savo išsame nuomonę. Reikia suprasti, kad Europos prokuratūros uh, E, sukūrimas yra nepaprastai svarbus siekiant apsaugoti Europos Sąjungą ir piliečius, bet taip pat tai yra susijęs su tam tikrais politiniais dalykais. Ir tie politiniai dalykai yra e, susijęs su baudžiamosios teisės e, traktavimu. E, kol kas e, nematoma integracijos daug šioje srityje, bet taip pat reikia pasakyti, jog uh, jau e, seniai nusikaltimai yra prisiderinę prie e, integracijos. E, taip pat galima pasakyti, kad Europos prokuratūros sukūrimas yra sveikintas dalykas, tai turėtų būti pažangus dalykas, kurio trūko Europos Sąjungai. Tačiau, jeigu mes dabar pasižiūrėsime į projektą, e, kurį matėme, tai pamatysime tam tikras savybės ir matome, kad iš to, kaip viskas surašyta, padėtis gali būti labai sudėtinga. Aišku yra tai, kad ES veikimo sutarties 86 straipsnis e, neužtikrina paprastumo. Bet kita vertus, Jeigu mes e, atsižvelgsime į e, prokuratūros e, pobūdį ir į uždavinius, tai galbūt galima galvoti, jog pavyks užtikrinti tam tikrą supaprastinimą veiksmų. Dabar dėl paties pobūdžio prokuratūros. E, sutartis e, numato tam tikrus dalykus ir e, tai turėtų būti teisminė institucija ir taip pat tai turėtų būti teisinė institucija integruota į nacionalinės teisingumo teismų sistemas. Ir e, vėlgi grįžtume prie 86 sutarties straipsnio. E, E, vartojamas e, terminas ten e, prokuratūra ir tai nėra neutralus terminas. Ir trečiojo dalyje to straipsnio kalbama apie mm, labai tikslius dalykus, kurie atsispindi baudžiamajame procese. Tai yra teisminiai veiksmai minimi. Ir matome, kad e, reikia kalbėti apie e, du elementus - apie teisinę instituciją ir jos integravimą į nacionalinės sistemas. Ir e, galvant apie tai, tarsi mes turėtume matyti gairias, kurios leistų užtikrinti veiksmingą kontrolę prokuratūros. Uh, E, kadangi prokuratūra veiks e, e, per nacionalinės teisminės institucijas, kurios veikia klasikinėje nacionalinėje sistemoje. Kodėl reikia taikyti skirtingas taisyklės Europos prokuratūrai? Ir sutartis e, numato visai ką kitą, lyginant su nacionalinėmis sistemos ir nacionalinėmis e, prokuratūromis. Ir ats, buvo tokia galimybė, e, bet sutartis tarsi susiaurino galimybės Dabar jau galvosime apie prokuratūros e, vaidmenį valstybės narise. Reikėtų e, vadovautis tais pačiais principais. Ir e, dabar matome, kad prokuratūros Europos veiksmų teisėtumas bus vertinamas teisminių institucijų, kurias bus kreipiamasi E, Europos teisingumo teismas e, Olafo atveju yra pasakęs, kad nacionalinė jurisdikcija, nacionaliniai teismai e, nagrinėja skundus. Ir e, E, jeigu e, teisingumo teismas nagrinės e, prokuratūros, teising, prokuratūros veiksmų teisėtumą, tai nebus sistema, kurią apimtų 86 sutarties straipsnis. Teikdamas savo Uh, užduotis arba sprendimą uh, priimdamas uh, pradėti bylą, tai, tai tas sprendimas reiškia tyrimą ir teisimą už veiksmus, kurie prieštarauja įstatymui bet tam reikia taip pat e, rinkti informaciją ir egzistuoja tam tikri tekstai dėl teismų ir policijos bendradarbiavimo. Reglamentas e, numato tam tikras sąlygas ir to gali pakakti. Aš suprantu, kad e, iš anksto galvojant veikla tokios tos prokuratūros gali atrodyti miglota, labai sudėtinga, bet 28 valstybės narėse tai e, tam tikri veiksmai e, daromi e, kiekvieną dieną ir iki šiol koordinavimo veiksmų užsiemė Eurojustas. Tik tai apmaudu, kad e, nebuvo galima išplėsti tam tikrų dalykų. E, Dabar norėčiau kai ką pasiūlyti. E, e, jeigu mes galėtume atsisakyti e, termino minimalios normos reikalavimai, tai yra tas toks paniekinantis terminas, reikėtų taikyti kitą terminą, kuris leistų pasinaudoti tam tikromis nuostatomis teismuose ir galėtume kalbėti apie tikrą e, teisingumo ir saugumo erdvę. Man atrodo, kad mes vartojam tam tikrus terminus, tarsi pripažįstame, kad kažkas yra prastos kokybės ir reikėtų mums pagalvoti, kaip tuos terminus pakeisti, tai tada, tada mes išvengtume daug problemų. Sprendimas e, nepradėti bylos yra kita problema. Sprendimas e, pradėti bylą, tai yra teismo dalykas, jis turi nuspręsti ar pradėti ar ne, o jeigu, pavyzdžiui, teismas nusprendžia nepradėti bylos, abinicijo principą, jeigu taiko. E, na, Jeigu uh, Europos prokuratūra at, ne atlieka tyrimo, nacionalinė prokuratūra gali imtis tam tikro uh, tyrimo. Ir nacionalinis teismas turi įvertinti, teisėjas turi e, įvertinti teismo kompetencijas Kalbame apie ES teisės gyvenimą, tai yra susijęs su e, centralizavimu, tai yra susijęs su Europos prokuratūros e, steigimu ir e, taip pat atsiranda teisenos dalykai, galbė kreiptis į teismą, tačiau tam tikri elementai yra gerai žinomi Aš norėjau, nors viršį man skirtą laiką, kad e, dar noriu pasakyti, kad iš tikrųjų aš galėčiau kalbėti be pabaigos apie šį klausimą, apie Europos prokuratūrą. Kalbėjome apie e, te, susipriešinimą tarp valstybių narių ir Europos prokuratūros. Bet kaip mes turime galvoti apie ryšius tarp Europos prokuratūrą ir valstybių narių prokuratūrą. Tai nėra valstybė. Yra nuos, ir Europos prokuratūra turi tarsi modelis būti nacionalinėms prokuratūroms. Ir e, egzistuoja skirtingos sistemos, skirtingai atliekama analizė nacionalinėse prokuratūrose. E, e, žinome, kad deleguotieji prokurorai bus nacionalinės prokuratūros tarsi dalis ir ar tai sukels kažkokius konfliktus vidinius? Ir kitas dalykas - nacionalinis suverenitetais ir skirtingi aspektai. E, bet e, tai yra politiniai dalykai, kurie neturi nieko bendro su teisingumu. Ir e, galiu pasakyti, kad kompetencijos problemos, teisinos problemos Mm, teis, kreipimasis į Europos teisingumo teismą, jisai vaidina savo vaidmenį ir reikia išlaikyti tą vaidmenį arba galima pakeisti jo vaidmenį, pavyzdžiui, kolegiją dar specialiai kurti ir ką, kad būtų interpretuojama nacionalinė e, teisė, bet tai būtų neteisingas požiūris, nes teismas atsisako tą daryti. Taigi tiek, aš baigiau. Aš norėjau tik tai išsakyti savo e, nuomonę. Aš manau, kad tikrai e, Europos prokuratūra yra gera idėja ir kai jau jie atsiras, tegu ji gyvuoja ir gyvena. Labai ačiū, ponė Bot. Tikrai būtų džiugu e, turėti galimybę išklausyti jūsų tačiau pažadu jums ateityje susitikti ir suteikti jums galimybę kartu su ekspertais pasikeisti nuomonėmis. Deja, komitetų posėdžių laikas parlamente labai ribotas, tačiau tikiuosi turėsime kitų progų susitikti. Dabar suteiksiu žodį poniai Marijose Martinės, Europos parlamento teisės skyriaus direktoriai. Dėkoju. E, Pamenu, kad 2014 gruodį teisės skyrius gavo prašymą pateikti teisinę nuomonę dėl Europos viešo prokuroro tarnybos įsteigimo. Vienas iš klausimų buvo dėl 36 pasiūlymo straipsnio reglamente. E, komit, jūsų komitetas klausė, ar šis straipsnis reiškia, kad teisingumo teismas nevertins, ar EPPO veikia pagal um, pagrindinių teisų hartiją ir reglamentą, o tai kertasi su 263 ir 267 straipsniu, pastarasis kalba apie prejudicinį sprendimą. Teisės skyrius pateikė tiesmukišką atsakymą. Europos uh, prokuratura turi užsijimti uh, e, finansinių nusikaltimų tyrimų O 36 straipsnis nenumato galimybę e, sprendimus užginčyti teisingumo teisme. E, bet šis, ši nuostata, šis straipsnis kertasi su Europos Sąjungos, su tiksliau pagrindinių teisų 47 straipsnėje numatyta galimybė užtikrinti uh, teismo sprendimų ir panašių institucijų sprendimų legitimumą. Taigi, mūsų atsakymas reiškia, kad Europos prokuratūra yra sudėtinga institucija, hybridinė institucija apimanti Europos Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus. Atsakymas nelengvas. 36 straipsnio pirmosios dalies poveikis būtų e, sistemiškai e, e, EPO sprendimus peradresuoti valstybių narių teismams. Bet tai nėra efektyvi teisės gynimo priemonė, bet šiuo atveju tai galėtų būti uh, E, priemonė priklausanti nuo taikomos nacionalinės teisės. Tai taip pat reiškia, kad e, EPO ta e, egzistavimo logika reiškia, kad šiuo atveju, jeigu um, EPO sprendimai būtų kvestionuojami Europos teisingumo teisme, tai tai jau kirsi su e, institucijos legitimumo nuostatomis. 36 straipsnio antroji dalis kalba apie veiksmus prie judicinio sprendimo prasme. Ir e, čia e, taip pat antroje dalyje yra nuostata, e, kuri reiškia, kad Europos prokuratūros veiksmai negali būti peržiūrėti teisingumo teismo, bandant išaiškinti jų legitimumą netgi prie judicinių sprendimų būdu. Atlikus analizę, mes pateikėme keletą argumentų išplaukiančių iš teisingumo hartijos ir sutarčių nuostatų dėl teisės gynybos priemonių. 47 pagrindinių teisų straipsnis nustato galimybę pasitelkti veiksmingas teisės gynimo priemonės, kai pažeidžiamos teisės ir sutartyje numatytos uh, laisvės. Ši esminė teisė taikoma pag visioms e, ES struktūroms ir institucijoms pagal Hartijos 51 straipsnį. E, joms visoms taikomas teisminės priežiūros mechanizmas, o šiuo atveju teisės gynimo priemonė nesuvokiama kaip absoliuti teisė, esant e, pagristoms aplinkybėms tai gali būti apribota pagal proporcingumo principą. Tačiau teisės e, taikymos rytis ir ypač tos teisės taikymas institucijoms ir struktūroms išplaukė iš 51 straipsnio ir neturi jokių apribojimų. Institucinės struktūros, ta, kurioms taikomos garantijos, gali būti keičiamos, jų sąrašas taisomas. Tai taip pat reiškia, kad e, institucijos priskirimas e, ES institucijoms ar ne, vėlgi yra tam tikras diskretinis e, sprendimas. E, teisingumo teismui yra numatyti atvejai, kai jis įvertina ES institucijų legitimumą ir interpretuoja sutartis bei antrinius teisės aktus. Tas sąrašas yra išsamus ten yra ir priemonės leidžiančios kvestionuoti atitinkamų sąjungos sprendimų legitimumą, teisėtumą bei e, veiksmų pagristumą. E, tokie e, veiksmai galėtų būti papildomi prie judicinio sprendimo procedūrą ir teisėjų E, sutartyje yra numatomas išsamus teisės gynimo priemonių sąrašas, kuomet teisingumo teismas gali įvertinti institucijų patvirtintų priemonių e, teisėtumą. Šį sąrašą galima pakeisti tik tai pakeitus pačias sutartis. Antrinė e, sąjungos teisė negali turėti viršienybės tokių priemonių atžvilgių mm nes tai numatyta sutartyse ir patenka į sąjungos jurisdikciją. E, tai apima ne tik tai tiesioginius veiksmus, bet ir e, pirminius sprendimus dėl pirminės teisės aiškinimo bei antrinės teisės numatytų veiksmų. Teisingumo teismas turi įgaliojimus vertinti, ar laikomasi pagrindinių ES teisų pamatinių nuostatų Ir e, iškyla esminis klausimas, ar 86 sutarties straipsnis, kuris pasirinktas EPO e, funkcionavimo pagrindų pagrindžia e, išimtis iš šio režimo. Mes, parlamento teisės skyrius, esame įsitikinę, kad bendros jurisdikcijos ES principas turi būti taikomas ir EPPO, netgi suprantant jos specifiką numatytą 86 straipsnėje ir nacionalinių teismų vaidmenį šiame procese. Šiuo atveju antroje 60 e, 86 straipsnio dalyje kalbama apie nacionalinį teismų jurisdikciją, tačiau tik tai e, atliekant prokuroros funkciją. Netyriamąją, bet persekiojimą funkciją. E, persekiojimo funkcija yra taikoma tuo met, kai Europos prokuratura bus surinkusi pakankamai įrodymų, kad bylą e, perdotų teismui ir pradėtų nagrinėti pradėtų patį teisminį procesą. Taigi antroji dalis nepagrindžia, kodėl reikėtų daryti išimtis iš bendrijos taisyklių ir jurisdikcijos. Antroji vieta, kur randame tokį pagrindimą, tai yra 86 straipsnių trečioji dalis, numatanti prievolę į e, reglamentą dėl e, Europos prokuratūros veikimo ir teisinės peržiūros. E, čia nieko nesakoma apie pačią jurisdikciją kaip tokią. E, išimtis iš sąjungos e, sutarties nuostatų reikalautų labai nedviprasmiškos formuluotės ir 276 e, sutarties straipsnėje kalbama apie tai, kad į teismų jurisdikciją nepatenka e, policija ir panašios valstybių narių struktūros arba 24 ES straipsnis, kuris daro išimti iš užsienio reikalams ir saugumo klausimams. Sutartyse neminima, kad 86 straipsnio pagrindu galima taikyti išimti bendrijos kodeksams. 86 straipsnio trečiąją dalį reikia skaityti kartu su pagrindiniu teisų e, hartyje ir suvokti šios priemonės veiksmingumo sieki. Taigi e, šią nuostatą reikia e, interpretuoti plačiai, o ne ribotai. Taigi mūsų išvada būtų tokia, kad 86 straipsnių trečioji dalis negali būti interpretuojama kaip europinė jurisdikcija e, kuri išimtinai reglamentuojama ES e, sutarties 90 90 straipsnėje, 260 ir kai kuriuose kituose straipsniuose. Taigi E, šiame etape galiu patvirtinti mūsų pirminę analizę, jog pasiūlytas 36 reglamento straipsnis kelia rimtų nuogastavimų dėl jo legalumo. E, e, šie nuogastavimai e, jokių būdų nesusiję su numatytais prokuratūros veiksmais, kurie yra atsieti nuo e, Mm, persekiojimo veiksmų. Šiuo atveju, kai jau kalbame apie nacionalinę jurisdikciją, sąjungos kodeksai nebe e, taikomi. Čia norėčiau e, e pasakyti, kad sąjungos jurisdikcija yra numatyta indiktumum principu ir e, atitinkamų bylų atžvilgių. Šiuo atveju kalbame apie ko jurisdikciją, kaip numatyta sutartyje, o teisinės e, priežiūro, e, peržiūros e, srityje esančios spragos turėtų būti veiksmingai užpildytos. Prieš baigdama norėčiau paminėti tą poziciją, kurią išsakė vadovų tarybos pirmininkas. Ir tai buvo praėjusiu metu gruodžio 22 dokumentas. Ten yra labiau apibrieštas 36 straipsnis. 36 e, straipsnio antroji dalis numato e, galimybę prejudiciniam sprendimui. Taigi Mums atrodo, kad tai visiškai atitinka mūsų analizę. Tačiau kita vertus mes e, šiek tiek abejojame dėl pasiūlytos pirmosios dalies. E, šioje pirmojo dalyje, kurią pasiūlė pirmininkaujančia valstybė, na, aš jau baigiu. Nėra E, numatyta, kad e, į šitą pastaipą, jos taikymos rytį nepataikytų tyrimo, tyriamoji veikla, ypač jeigu jie gali nustatyti esamą žmogaus poziciją ir jeigu kompetentinga institucija e, jeigu galima pasirinkti jurisdikciją arba teismą. Pirmo straipsnio 30, pirmojo dalyje 36 straipsnio sakoma, kad nes šitas e, dokumentas turi būti detaliai išanalizuotas, taigi mes esame atvirai nusiteikę dėl šios pastraipos interpretavimo. Dėkoju, ponia Martinės. Labai e, apgailestauju, kad teko jūs pertraukti, tačiau laiko daug neturime. Dabar suteiksiu žodį poniai Teres e, Blanche, Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos komisijos. Dėkuoju, gerba pirmininkė, aš taip pat norėčiau E, e, pasisakyti, bet, kaip suprantate, darbas vyksta, negaliu kalbėti nei teisės tarnybos vardu, nei Europos tarnybos vardu. E, žinome, kad dirbama jau daugiau negu trejus metus ir darbas yra sudėtinga. Taigi sutartis tam tikrus du hybridus sukūrė. Vienas labai gerai žinomas, tai yra mm, vyriausiojo galio, galiotinio komisijos vicepirmininko postas E, kol kas galima suvaldyti šį hybridą, tai yra sąsaja tarp komisijos ir tarybos. Ir kitas hybridas yra Europos prokuratūra ir tai yra kur kas e, sudėtingesnė struktūra, nes tai yra tarsi Europinė struktūra, kuri e, turės tam tikrą vaidmenį ir Europos, Europos valstybių narių institu, atitinkamų institucijų atžvilgių. E, kovojant su PIF tipo e, pažeidimais ir bus bendradarbiavama taip pat su nacionalinėmis prokuratūromis taryba. Ir mes visi susidurime su tam tikromis problemomis. E, pirmiausia, kalbant apie ES struktūros, prokuratūros, Europos veiksmų E, teisėtumą, jeigu žiūrėsime starties 263-267 straipsnį ir Europos teisingumo e, teismo e, įgaliojimus, tai jisai yra kompetentingas spręsti klausimus susijusius su ir tam tikromis struktūromis, institucijomis. 86 straipsnis trečia dalis reikia kelti klausimą, kiek tai e, gali būti teisinis pagrindas e, ir kiek tai gali būti siejama su Europos Teisingumo teismo kompetencija. 13 metų Liepos mėnesį yra e, patvirtintas komisijos pasiūlymas, į komisiją ieškojo galbūt paprasčiausios išeities, galbūt apie tą hybridą uh, jį apribojo e, teismo kompetencijas, e, numatant galimybę e, e, nagrinėti prie judicinius tik tai klausimus e, ir taip pat e, 69 straipsnio trečia ir penkta, trečios dalies penktas pa, punktis 26 straipsnis, pirma dalis, e, numato tam tikras e, nuostatas. 36 straipsnio pirma dalis e, kalbam apie tai, kad Europos prokuratūra bendrauja su nacionalinėmis teisinės institucijomis, taip pat kalbama apie kontrolę tiesioginę ir netiesioginę E, ir jeigu kalbėsime e, apie e, kontrolę, tai nacionaliniai teismai yra kompetentingi. Tokia yra pasiekmė pirmosios 36 straipsnio, kaip kad jis buvo pasiūlytas dalis. Ir kitas dalykas e, preliminari, preliminari teisminė peržiūra e, iš ankstiniai sprendimai susijęs su 39 straipsniu. Jau kalbėsime apie PIF direktyvą arba direktyvą apie e, teisinių procedūrų suderinimą. E, Dėl to vyko diskusijos taryboje ir vienas iš klausimų buvo išsiaiškinti, kokia yra 86 e, straipsnio trečios dalies derogacijų mm, reikšmė. Ir atsiranda e, požiūrių skirtimų, pavyzdžiui, 114 straipsnis e, 109-108 straipsnis. Dėl galimybės 263 e, straipsnis teisėkuros atstovo Europos Sąjungoje, Sąjungos e, yra numatomos galimybės kurti varias struktūras, taip pat nustatys sąlygas dėl uh, žalos atlyginimo. Tai yra įprastinės procedūros, tačiau klausimas yra toks, ar 86 straipsnio nuostos Ar nebus taip, kad teismas nebeturės jokios netiesioginės, netiesioginės e, kontrolės tyrimų? Žinome, kad klasikinėje papročių teisėje tai, kad ES yra teisės sąjunga, teisinė sąjungoje, egzistuoja visa eilė procedūrų, kurios užtikrina institucijų veiklos kontrolę. Taigi matome dabar klasikinius elementus. Vienas iš tų elementų yra e, preliminarų sprendimai. Komisija pateikė savo pasiūlymus, bet tekste nėra e, iš ankstinių sprendimų. Taryba atsisakė e, antros dalies 36 straipsnio, nes e, reglamente nebeliko teisės primti preliminarius sprendimus. E, pavyzdžiui, dėl to kiltų problemų gan PIF direktyva ar nuostas dėl teismo bylų. Kitas klausimas. E, prokuroro vykdoma bylų kontrolė. Vienas dalykas e, kas atsitinka tai, kai kreipiamasi į nacionalinį teismą. Mes žiūrime į tiesioginius ir netiesioginius veiksmus susijusius su preliminare kontrole ir preliminaria kompetencija. Iš ankstiniams e, sprendimams ir veiksmams prieš kreipiantis į teismą e, e, pirmas straipsnis pakoreguotas, 36 straipsnio antra dalis pakoreguota, kad E, ir, mm, pavyzdžiui, prokuroras gali kreiptis į nacionalinį teismą. Sutartyje numatyta, kad e, prokuroras e, imasi viešų veiksmų ir prokuroras kreipiasi į nacionalinės institucijas. Apie tai kalbėjo ponas e, Bot. E, logiškiausias kriterijus būtų e, žinojimas, ką, kokią teisę taiko prokuroras, ar nacionalinė, ar Europos Sąjungos. Jeigu pirmiausia laikomasi nacionalinės teisės, Tai klausimai susiję su tyrimo veiksmais, kuriuos nurodė atlikti prokuroras ir kuriuos atlieka nacionalinės institucijos pagal nacionalinės sistemas, nepatenka į teisingumo teismo kompetenciją. Jeigu prokuroras taiko reglamentą, Kalbame apie ES struktūrą ir tai turi išlikti. Kai kurie procedūriniai veiksmai, kuriuos e, patvirtina, e, pritaiko prokuroras iš reglamento, susijęs su kompetencija ir teritorijų bei teismų pasirinkimu. Prokuroras e, taiko reglamentą primdamas atitinkamą sprendimą. Ir e, mes nežinome, kokia e, iš tikrųjų bus realybė. Dabar baigdama galiu pasakyti dėl darbo taryboje ir atsižvelgdama į tai, ką e, nustatė teisinė tarnyba, e, nacionaliniai teismai gali kreiptis dėl iš ankstinių sprendimų, bet e, jų prašymai neapsiribos tuo. Reglamentas apibrėžia galimybę rinktis teismą ir Taip pat e, tai yra siejama su e, prašymu panaikinti sprendimą. Dar vienas dalykas, kuris turi egzistuoti, yra skubi procedūra. 63 straipsnis tą leidžia. Grazie, doktoressa Blanche. Labai ačiū, Teresa. Questo ibrido. Dėkoju. Mes suprantame, kad ši hybridinė struktūra tarp Europos institucijų gali E, trukti tam tikrą laiką, kaip tik buvo sakyta. Ir e, tai gali, būti, e, tai gali reikšti du dalykus. Aš paprašyčiau, kad pa, daktaras Patroni dabar pasisakytų. Jis yra Italijos apeliacinio teismo koordinatorius ir per, per Italijos pirmininkavimą sekė diskusijas. Ši diskusija tikrai buvo labai turtinga. Aš esu paskutinis kalbėtojas ir aš pasistengsiu e, labai trumpai per šitą trumpą laiką papasakoti apie dalykus, dėl kurių vis dar yra ginčiamasi. Tai labai e, svarbi tema. E, tai yra 36 straipsnis komisijos projekte. Ir e, pagrindinė diskusija, pagrindinė problema e, kilo dėl to, ar atsižvelgiant į tai, kad pagal sutartį tai yra pirmoji kriminalinė institucija E, susijusi su ES aspektu ir federaliniu aspektu, jūs vis tiek dar turite federalinės procedūras ir minimalias taisyklės, tarp jų ir tas, kuriomis yra nustatoma skirtingų teisėjų kompetencijos. Ir čia reikia prisiminti 2010 ir 2011 metus. buvo stengiamasi parengti Europos baudžiamąjį kodeksą. Tai darė Luksemburgo du profesoriai. Tai buvo daroma e, mm, tuo, tuo metu ir kilo 36 straipsnio problema. Taigi nuo pat pradžių. Taigi kyla klausimai, kokios yra Luksemburgo teisėjų kompetencijos. Tai yra didelis klausimas, nes mes visada šiuose diskusijose <clears throat> e, kalbėjome apie tai. Aš esu mm, apeliacinio teismo a, prokuratūros prokuroro mm, padėjėjas ir aš a, e, dalyvavau visada baudžiamosiuose bylose ir labai svarbu užtikrinti visą efektyvumą, kad užtikrintumėte e, tam tikras teises ir kaltinamajam. Negalima neužtikrinti e, teisingumo bendruomeniai, nes e, tai svarbu daryti ir negalima nepaisyti žmonių teisių, jas pažeisti E, kyla praktinių problemų ir žmonės įvairiai jas interpretuoja. Ir žiūrint konkrečiai į visas galimybės, Europos Sąjungai yra suteikiamos įvairios kompetencijos. Mes turime uh, centralizuoti teisinę kontrolę. Problema yra ta, kad reikia e, važiuoti į Luksemburgą bilinėtis ir tai yra brangu. Ypač tai reiškia, kad e, įvairios institucijos turi tam skirti išteklius. Tai buvo aptarta ir tai iš tikrųjų niekada nebuvo net įrašyta. <clears throat> Komisija komisijoje kažkas sakė. kad nuo 2013 metų buvo kuriami teisės aktai ir e, jau buvo sakyta, kad mes su visa pagarba šiai pagrindiniai e, sąlygai, kurią aš tikrai pripažįstu. Mes, kaip ir anksčiau, turime galimybę priimti e, prejudicinius sprendimus ir e, turime galimybę įsiaiškinti savo atsakomybės rytis. Ir čia reiktų uh, pakalbėti apie tokias komplikacijas. Ar mes kalbame apie civilinę teisę, ar apie priekybos, ar apie šeimos teisę. Ir galbūt yra konkrečių e, ribų, pagal kurias mes galėtume atskirti savivaldybių, valstybių narių kompetenciją. Ir čia mes turime daug erdvės, e, veiksmo erdvės. E, valstybės narės turi daug teisinės kom, kompetencijos civilinėje ar darbo teisėje, tai yra aukščiausių teismų kompetencija, tačiau tai yra ribota kompetencija. Ir mes, kai kalbame apie baudžiamąją teisę, situacija yra šiek tiek kitokia. Gali susidaryti tokia situacija, kai yra, e, atsiranda kompetencijų kolizija. Ir tada galbūt du skirtingi teismai sprendžia tą bylą. Tad reikia vengti neigiamo konflikto. Tai yra bendra, nėra bendros nuostatos dėl būdžiamosios teisės šiame reglamente. Yra skirtingos detalios taisyklės pačiame reglamente ir tai patvirtina tik praktinę hipotezę, pagal kurią yra atsižvelgiama į nacionalinius svarbius aspektus. Yra tarp valstybinių nuostatų, kaip pavyzdžiui, Ispanijoje. Ir taip pat kyla rizika, kad ita, italai E, mano, kad pagal šitą reglamentą, kad jie manys, kad pagal šitą reglamentą jie nėra atsakingi. Ir taip pat, kad Europos prokuratūra taip pat neprisima kompetencijos. Ypač, kai kalbame apie tame dalyvaujantį žmogų. Todėl mums reikia palikti laisvės tiesioginiai jurisdikcijai o ne preliminariam, pre, prejudiciniam sprendimui teisingumo teisme. Tai įtakoja žmogų, kuris bus teisiamas Madride arba Romoje. Tačiau tai nėra tas pats, kas būti paduotam į teismą Barcelonoje. Dvi skirtingos e, kalbos, dviem skirtingiem advokatam reikia sumokėti. Taigi ypač e, nukenčia tas asmo, kuris nieko neišmano apie sistemą. O PIF yra nereglamentas su direktyva. Ir yra labai aiškus sprendimai nuo minimalaus iki maksimalaus. Ir gali būti skirtingai apie tai mąstoma. Priklausomai nuo situacijoje, nuo situacijos. Galbūt pasakysite, kad vienas žmogus gali būti nuteistas šešiems mėnesiams ar nuo vienerių iki keturių metų. Tačiau man prejudicinis sprendimas netrodo galintis veikti savaime, nes kai nacionalinis teisėjas susiduria su problema, kai jam sunku suprasti teisės aktą, jį interpretuoti, jis tai daro pateikdamas savo interpretaciją, kai šios klausimas kyla teisme. Mes neturime vienos sistemos ir mes jos neturėsime. Tačiau bent jau pagal prokuratūros, Europos prokuratūros reglamentą mes turėsime vieną vietą, europinę vietą, kur galima bus bilinėtis. Galbūt nuspręsite, kad tai vyktų ne Madride, o Milane ir tai gali sukelti problemų. Tačiau per šiandienos diskusiją, ir tai yra paskutinė mano mintis, buvo užsiminta apie teisinės sistemos, palankesnės teisinės sistemos paiešką. Ir tai sunku privačioje erdvėje, tačiau tai labai naudinga baudžiamojo teisė. Kai kalbame apie lankstumą, įrodymų primtinumą gebėjimai vertinti įrodymus, procedūros e, ilgumą ir pana, proceso ilgumą ir panašiai. Visa tai yra kintamieji, kurie įtakoja teismą. Ir taip pat yra tokių bylų, kurios susijusios su tiesioginiu reglamento taikymu. Sutinku su pone Blančiai. Atskiros procedūrinės bylos turi būti nagrinėjamos nacionalinių teismų, e, teisėjų, nes reglamentas net, nema, reglamente nėra didžiulio skirtumo tarp. Kalbant apie reglamentą, nėra didelio skirtumo tarp komisijos teksto ir Luksemburgo teksto. Viskas priklausys nuo įrodymų pateikimo Taigi, kas yra geriausias žmogus, kuris gali tuos įrodymus peržiūrėti? Mes turime galimybę pasakyti, kad jeigu kyla abejonių, tai galite kreiptis į teismą įvertinti, ar įrodymai yra priimtini ar ne. Dėkuoju Jums už pastabas, už tai, kad kalbėjote glaustai. E, dabar steiksiu žodį tiems, kurie norėtų pateikti klausimus. Aš pati norėčiau paklausti poros dalykų. E, mano e, pirmas klausimas e, ponui Patronį. Kalbame apie teisinę peržiūrą. Ir ar ats, bus viena sistema nacionalinių ir Europos teismų? Ar nemanote, kad atsiras painiavos ar konfliktų? E, kurie pakenks prokuratūros veiklai. Kitas e, klausimas generaliniam advokatui ponui Bot. Jeigu kalbėsime toliau apie e, teisinę peržiūrą, kokia būtų geriausia, jeigu galvotume apie šios dienos diskusijas. Kokia jūsų nuomonė? Ponas Fos. Dėkoju. Aš e, nenorėčiau pasakyti prieš, prieš visus e, pasisakymus, tačiau išgirdome tikrai labai protingų klausimų. Ir turiu vieną klausimą. Tai yra esminiai dalykai. Vokietijoje mes turime tokį, e, e, tokį principą, kad kiekvienas e, turi teisę e, gauti te, e, kiekvienas turi teisę gauti e, teisėją, o jeigu yra tarp valstybinė byla, tai kokiu, kaip mes galėtume išspręsti tokį pagrindinį principą, kaip jį pritaikyti. Nes tokiu atveju mums reikia europinės kompetencijos e, reglamento, kuris reglamentuotų tokius atvejus. Kitas klausimas panašus į Barbaros Materą mintį Kaip mes patikrinsime Europos prokuroro pateiktus e, įrodymus ir teiginius? E, kaip kolega iš Italijos sakė, galbūt vyksta kažkokios ta, m, procedūros nacionaliniu mastu, tačiau taip pat turime Europinę instituciją, kuri kurią, galėtų vert, kurią galėtume vertinti kaip teisingumo teismą. Ir E, galbūt e, Europos teisingumo teismas turi kažkokią atsakomybę, e, kompetenciją spręsti dėl tokių klausimų. Taigi čia vėl kyla klausimas. Jeigu mes turime labai sudėtingą teisinį klausimą, ar galime kažkaip atskirti, kur yra nacionalinė proces, procedūra, į kurią kurią gali perimti Europos prokuratura arba galbūt Teisingumo teismas galėtų įsikišti tuo atveju, jeigu prokuratura neteisingai um, sprendžia, piknaučiauja savo kompetenciją. Ačiū. E, sì, prego, procuratore. Ma dunque, io per i motivi che ho detto sono per una chiarissima. Dėl e, tų priežasčių, kurias pateikiau, norėčiau aiškaus atskirties taško dėl klausimų. Europos teismai užsima e, daugeliu klausimų ir procedūriniai lygiai klausimai sprendžiami nacionaliniuose teismuose. Jeigu taip e, viskas bus surašyta reglamente, ir bus aiškiai atskirtos galios. Nematau jokio, jokio pavojus, kad atsirastų sankirta tarp teismų. Aišku, gali iškilti pavienių atvejų, tačiau Europos e, sistema, e, teisės sistema turi tam tikro e, nestabilumo ir yra tam tikrų du, tikro dubliavimuose su Strasbūro, pavyzdžiui, teismu. Konstitucija. Man atrodo, kad pirmiausia reikia e, apspręsti, kas yra Europos e, prokuratūra, reikia žinoti, kurios šalis gali e, nagrinėti e, bylą ir tuomet bus taikomos e, nacionalinės taisyklės. E, daktaras Rangė, Vokietijos prokuroras diskusijų metu man pasakė, taip mes federalinis teismas, mes kartais irgi matome, kad mūsų kompetencijos dubliuojasi, tačiau esant aiškioms taisyklėms nesunkiai pavyks išspręsti problemas. Jeigu taisyklės bus aiškios, tai konfliktų nebus išskyrus e, vieną ar du pavienius atvejus. Prašom, generaliniam advokatui žodis. Dėkuoju, jeigu gerai supratau, klausimas yra susijęs su e, įrodymu kitoje valstybės rinktų teisėtumo kaip pavyzdžiui e, Tai susijęs su prokuratūros e, kompetencija. Ir egzistuoja dabar skirtingos, e, skirtingi teisiniai dokumentai, skirtingos taisyklės, taip pat neaišku, kaip atrodys reglamentas ir Teisingumo teismo e, jurisdikcija, jurisprudencija dėl tarpusavio pripažinimo principo. E, maždaug 99,9 procentai sprendimų e, yra numatyta problemoms, kurios gali iškilti. Bet jeigu bus dar kitų problemų susijusių su ES e, teise, su teismų ir prokuratūros autonomija. Dėl sutarčių e, teismo teismas e, turi kompetenciją kompetencija interpretuoti sutartis. Taigi viskas e, susijęs su e, prejudiciniais sprendimais ar preliminariais sprendimais e, kurios gal, galima, kuriais galima pasinaudoti. Dabar kalbame apie kompetenciją ir pasirinkimo galimybės prokuratūros Europos. Pavyzdžiui, jeigu yra byla, kuri susijusi su e, keletų valstybių narių, bus nagrinėjama tam tikrame e, konkrečiame teisme, galbūt reikėtų pagalvoti apie tai. Pirmiausiai, preferencinė tvarka reglamente dėl kompetencijos kriterijų. Ar e, tai yra geras dalykas, kadangi vieta, kur įvyko didžioji dauguma įvykių sudarančių nusikalstamą veiklą, turėtų būti ta e, vieta, nustatant, kuris teismas nagrinės bylą. Tai yra objektyvus kriterijus vietos kriterijus yra kriterijus e, objektyvus, tai susijęs su didžiausia patirta žala. Tokiu atveju, kai kalbame, kadangi kalbame apie e, sukčiavimą, kenkimą ES finansiniams interesams, e, Briuselio teismas, Briuselė veikiantis teismas turėtų e, padidinti darbuotojų skaičių, e, ar reikėtų net gal specialaus teismo, kadangi yra tai ta vieta, kur daugiausia tokių e, faktų nustatoma. Mes turime apie tai galvoti nusikaltimo vykdytojo šalis dėl to gali kilti problemų, nes dažnai esant sudėtingoms byloms veikia e, keli įtariamieji. Ir gali atsitikti taip, kad e, tas nusikaltimo vykdytojas yra iš vis iš trečiosios šalies. E, tokiu atveju reikės e, pasirinkti kitą kriterijų E, ne, galbūt įprastinė gyvenamoji vieta ar nukentėjusio e, vieta. Tai jeigu tai kriterijus bus e, pasirinktas kriterijus, tai tada linkiu tik sėkmės Briuselio teismams. Aš manau, kad mes su kolega iš Italijos suprantame vienas kitą. Ir reikia iš tikrųjų pagalvoti apie tai. Tačiau vienas dalykas – gal toks bendresnis klausimas e, apie teismų bendradarbiavimą. E, reikia pripažinti, kad e, teisėjai, kurie užsima tais reikalais valstybės narėse ir prokurorai nelinki blogo ir niekas negalvoja atsikėlęs iš šito, kiek e, galiu šiandien pažeisti pagrindinių teisių. Reikia galvoti apie nacionalinių e, teismų veiksmus, apie tai, kad jie e, veikia sudariai su kitomis šalimis ir tai yra susijęs su teisinės valstybės principais. Uh, Tai yra svarbiausias dalykas teismų veikloje. Ir jeigu nesilaikome to principo, bet tai yra vienas dalykas, bet kitas dalykas yra Europos e, prokuratūros vidinio funkcionavimo kontrolė. Reikia užtikrinti, kad mm, e, prokuratūra ne, neatskiri, ne tik atskirinai, bet prokuratūra laikytųsi visa teisinės valstybės principų taip pat. Ir mes e, taip pat veikėme pagal bendrus principus, pagal sutartis. E, Mes e, laikomės teisinės valstybės principų, taip pat e, vertybių, kurių reikia laikytis, nes kitaip, jeigu mes jų nesilaikysime, tai negalėsime priklausyti sistemai. Ir aš norėjau būtent e, pasakyti tuos dalykus. Baigdamas dar trumpai noriu pakalbėti apie kontrolę, kas e, gali būti kontrolė e, teismo preliminarių etapų. Kada atliekama, kada vykdoma kontrolė? Ar kaip primo sprendimas pradėti e, baudžiamą įtyrimą? Kam tada toks sprendimas turi būti pateikti. Reikia informuoti tuos žmonės, kurie susiję su uh, ta byla, paskui galbūt bus atsisakyta atlikti tą tyrimą. Ar Olafui, ar prokuratūrai reikia pasakyti, kad pranešti apie tai, kad kažkas įtartino vyksta ir kad galbūt reikia pradėti tyrimą ir paskui kolegija susitinka prokuratūros ir ar kažkokia grupė ir nusprendžia, kad galbūt e, tam tikra bendrovė e, sukčiauja, užsima PVM sukčiavimu ir tada gali tekti e, prokuratūrai e, sprendimą apie tai, kad tai susijęs su kitų tyrimų ir apie tai turi būti informa valstybė narė. Ir dėl, to, dėl tos visos sudėtingos sistemos visas darbas gali sustoti ir joks tyrimas nebevyks. Visos šios diskusijos yra stimuliuojančios intelektinę prasme, bet nelabai produktyvios. Labai ačiū mūsų garbiems svečiams. Norėčiau dabar pakviesti poną Akselį Fos prisijungti prie mūsų. Ar jūs dar norėtumėte, a, jūs norite iš vietos pasakyti, prašom, jeigu norite, galite ateiti į priekį. Laukiame komisijos narės Jūrovos, kuri atsakinga yra už teisingumo ir lyčių lygybės klausimus. Bet dabar išklausykime Akselį. Barbara. Labai ačiū. O iš savo pusės, e, ką mes galėtume šiandien aptarti? Mes labai daug e, ir griežtai kalbėjome apie Europos finansinių interesų apsaugos direktyvą, kurią linkme jį eina, ir kad skirtingų institucijų ir komitetų bendradarbiavimas uh, E, turi būti dar kartą labai gerai reglamentuotas, tam reikia gerų taisyklių, turime tai permastyti ir turime viską sukurti labai efektyvai, kad nekiltų papildomų problemų. Mums reikia aiškių taisyklių apie E, dėl to, kad e, mes norime efektyvumo. Ir e, kai kalbame apie konkrečias institucijas, tai kiekviena iš jų turi tam tikras savo užduotis ir mums reikia numatyti tam tikrą lankstumą. Ypatingai kilo problema tarp konkrečiai pastalyjimo veiklos sričių, tai yra tarp tų sričių, kurias reglamentuoja ES finansinių interesų apsauga apsaugos direktyva ir taip pat e, tarp skirtingų e, kompetencijų tarp Eurojusto, prokuratūros, e, Europolo ir Olafo. Ir mums reikia atitinkamai paaiškinti tam, kad visa ta, visa ta sistema tarpusavyje neprieštarautų ir kad nekiltų kompetencijos sunkumų. Kalbant apie Olafą, tai galbūt mums reikėtų dar labiau e, pasvarstyti apie tai, nes e, Olofas e, turi tik tai šitą užduotį ir atlieka vidaus peržiūrą ir galbūt koks nors sprendimas galėtų būti rastas tam, kad Olafas tarnautų ir kaip informacijos šaltinis ir kad e, galėtų e, taip pat ir Europos prokuratūroje teikti ekspertų informaciją ir galėtų tam tikrą prasme e, ir Eurojusto kai kurias funkcijas perimti. Taigi, tai norėtume pasigilinti ir tai turėtume pagalvoti apie tai, kaip mes galėtume protingai sudėlioti visą šitą struktūrą, skirtingas kompetencijas. Tam tikrą prasme mes turime ir koordinacinį, koordinacinį mechanizmą, kurį norėtume įvesti. Taigi iš principo būtent e, Tai tokia yra problematika. Mes turime rasti kažkokį tai metodą, kaip pasiekti norimą rezultatą. Grazie al collega Foss e diamo invece il benvenuto. Labai ačiū ponui Foss. Dabar norėčiau pasveikinti komisarę Verą Jūrovą, atsakingą už teisingumą ir lyčių lygybę. Labai ačiū, kad atvykote. Mums liko labai nedaug laiko šiuose klausimuose, bet visuomet labai naudinga išgirsti iš jūsų komisarė. Ačiū, ponia pirmininkė, e, ponios ir ponai, garbėjai parlamento nariai. <laughs> Pirmiausia, atsiprašau, kad vėluoju, kadangi ką tik atskridau iš Lisabonos, o lėktuvas vėlavo dėl um, problemų Briuselyje. Nes vėlavo ir išvykti iš Briuselio, ir Briuselį vėlavo atskristi, paskui buvo dideli kamščiai. Taigi dėkoju už galimybę dalyvauti šiuose klausimuose. Laikas pasirinktas tinkamai, kadangi dabar priartėjome prie galutinių dėrybų etapų dėl e, Europos prokuratūros. Tai reikš, kad e, vėliau iš Europos parlamento bus pri, paprašyta pritarimo. Esu dar prisimenu, kokios diskusijos vyko su portugalų kolegomis vakar ir už vakar. Mano apsilankimas Lisabonoje buvo didžiaja dalimi orientuotas į Europos prokuroro tarnybos nuostatas. Padaryta nemažai pažangos taryboje, valstybės narės iš esmės pritarė koncepcijai ir didžiai pasiūlyto reglamento daliai. Atrodo, kad einame bendro susitarimo link. E, aš tikiu, kad būsima pirmininkausiančioji valstybė Slovakija bus e, partneris šioje srityje su naujuoju Slovakijos ministru. E, jau apie tai kalbėjau. Teisingumo ministras yra pasiruošęs perimti šį dosiją iš pirmininkaujančiųjų Niderlandų. Ir čia galiu padėkoti Niderlandų kolegoms už svarę pažangą šioje srityje. Mano tikslas šiuose sudėtingose ir kartais kompleksinėse dėrybose buvo ir yra siekti nepriklausomos ir veiksmingos EPPO struktūros. E, prokuratūra turi e, tapti stipresnės apsaugos garantas e, ginant finansinius Europos interesus. <clears throat> Tai turėtų būti pridėtinė vertė nešanti struktūra visiems mums, praktikams, mokesčių mokėtojams. Taigi apie tai kalbuosi ir su generaliniais prokurorais, ir su ekspertais ir visuomet akcentuoju vieną dalyką. EPPO neturi pakeisti nacionalinės grandies prokuratūrų, EPPO <clears throat> turi e, būti virš jų kaip papildomas sluoksnis, kaip papildomų uh, kompetencijų įgyvendintoje, e, kompetencijų, kurių negali įgyvendinti valstybės narės, dėl to, kad kai kurie nusikaltimai yra per daug stambus ar turi tarp valstybinį e, elementą, tam, kad e, sukurtume stiprią ir nepriklausomą EPPO. Reikia dar daug darbo įdėti ir šiais metais Visų pirma, e PPO įgaliojimai turi būti ne, um, nedviprasmiški. Aiškiai, reikia išdėlioti prioritetus, o nuostatos dėl papildomų kompetencijų turėtų būti subalansuotos, kad e, PIF bylos nebūtų prastumtos per atgalinės duris. Turime e, vengti sudėtingo režimo, kai e, e, bylos nagrinėjamos neveiksmingai, paraleliai ir užsitęsia. Birželį įvyks susitikimas su kai kurių kelių valstybių narių ekspertais. Mes tai vadinsime tokį e, situacijos įvertinimo susitikimą, kuomet bus nagrinėjamas APPO modelis, nagrinėsime organizacinius, finansinius aspektus, žmogiškųjų išteklių aspektus, vertinsime susidariusią padėtį. ir žiūrėsime, kaip byla keliautų pačioje sistemoje ir pasiektų e PPO, pažiūrėsime, kaip tas modelis veiks praktikoje. Ir norėčiau pasiūlyti tokį susitikimą netgi surenkti kažkokios, kažkokiame europinėme kalėjime, kad suprastume, e, kad EPPO turi tarnauti žmonėms, asmenims, kurie įkalinti, kad e, šie e, galėtų pasinaudoti sutrumpintą, supaprastintą teisminę nagrinėjimo procedūrą, kad užtikrintume teisingumą ir jį užtikrintumėm laiku. Antra, iš um, diskusijų su ponia Ferrera ir kai kuriais iš jūsų um, matosi, jog visi esame įsitikinę, kad PVM turi būti įtraukta į PIF e, direktyvos taikymo sritį, tai reiškia patektų ir į EPPO įgaliojimus. E, Europos teisingumo teismas pateikė apčiapiamų argumentų, kuriais mes turime vadovautis. Trečia, dar kartą reikia e, panalizuoti pačios struktūros aspektus. E, taigi mes e, šiek tiek sunerime dėl to vadinamojo nacionalinio ryšio tarp Europinio deleguotojo prokuroro ir priežiūrą atliekančio Europos prokuroro mm. bei nacionalinių prokuratūrų. Jeigu toks ryšys išliks, tai bent jau būtų reikėtų numatyti galimybę sąžiningai paskirstyti bylas priklausomai nuo darbo krūvio. Aš pritarčiau nuolatinių kolegijų steigimo minčiai, tačiau nuogastauju dėl to, kad jų kompetencija a, gali reikšti, kad sprendimų prieimimo įgaliojimai bus atiduodami e, atskiriems europiniams prokurorams, kai e, bylų vertė bus mažesnė nei 100 tūkstančių eurų. E, tokiais atvejais e, įgaliojimų perdavimas turbūt turėtų būti įmanomas tik tai smulkių bylų atveju, kad nebūtų iškraipyta pati ta politikos esmė. Ir ketvirta reikia užtikrinti garantijas, procedūrinės garantijas įtariamiesiems ir kaltinamiesiems. Jie turi teisę į teisinę pagalbą, teisę pateikti įrodymus ir teisę paprašyti, kad APPO e surinktų įrodymus. O taip pat reikėtų laikytis pirminio Europos komisijos pasiūlymo dėl APPO įgaliojimų bei papildomų garantijų bei tam tikrų kompensacinių mechanizmų įtariamųjų ar kaltinamųjų teisės kol kas nepakankamai tvirtintos čia. E, penktą, matau aišku ryšį tarp pridėtinės EPPO kūriamos vertės bei e, įgaliojimų nagrinėjant PVM bylas. E, čia e, visa teisinė bazė yra aiški, ypač po Tariko bylos sprendimo. Mes, aišku, išvelgėme ir tuos politinius elementus dėl PVM sukčiavimo bylų, kurios turi tarp valstybinį elementą. Kalbėjausi šią temą su teisingumo ir finansų ministrais. Turite suprasti, kokiu keliu einame. Daugelio valstybių narių finansų ir teisingumo ministrai mano, kad tai yra didžiąją dalimi mokestiniai klausimai e, e, ekonomikos dalykai, bet aš e, užsibrėžiau užduotį jiems paaiškinti, kad tai yra teisingumo e, klausimas su ministrais ir e, generaliniais prokurorais aptarinėjame PVM sukčiavimo apimtis ir pobūdį ir e, elementus, kuriuos turėtų tirti APPO. E Mano pozicija labai aiški. Didesnės ap apimties tarp valstybiniai nusikaltimai yra nacionalinė kompetencija ir nacionalinės struktūros vienos negalėtų veiksmingai imtis e, tokių tyrimo ir bylos nagrinėjimo veiksmų, taip pat yra tam tikrų teisinių veikimo apribojimų jurisdikcijos rėmuose. Ministrai kalba apie tai, kad tokiais atvejais yra kuriamos jungtinės tyrimų komandos. Toks yra dabartinis metodas tarp valstybiniam karuseliniam nusikalstamumui, PVM grobstimui tirti, ministrai man pritarė. E, bet e, juk e, tokios jungtinės komandos kūriamos ad hoc, kiekvienos bylos atveju atskirai. Bet EPPO bus viena stipri komanda, tirsianti tokius nusikaltimus ir sukčiavimo atvejus turėsinti institucinę atmintį ir testinumą. Tai suteikia PPO e, konkrečius įgaliojimus ir aš esu įsitikinusi, kad tai bus daug praktiškiau, pigiau, veiksmingiau tarp valstybinių sukčiavimo atvejų tyrimo prasme. Taigi, ponios ir ponai, aš norėčiau paprašyti jūsų palaikymo e, dėl mano įvardintų prioritetų. Kaip sakiau, dosie yra labai sudėtingas, reikia visų politinių jėgų palaikymo, reikia ir sektorių paramos, ar tai bebūtų e, teisingumo ar finansų klausimai. Labai tikiuosi, kad pradėsime į priekį ir dėl Eurojusto reglamento, kad ši sistema taptų patobulinta ir funkcionali. E, čia reikia judėti į priekį, na, o dėrybos dėl EPPO dos, dosie jau pasiekė tą etapą, kai santykiai tarp Eurojusto ir EPPO tapo aiškesni, Taigi reikia siekti susitarti dėl reglamento iki metų pabaigos. Labai ačiū uždėmesi. Norėčiau padėkoti komisijai už e, vertingą indėlį. Dėkojame už bendratarbiavimą su e, jumis. Ir dabar jau mes baigėme šitą, šitos klausimus. Noriu Jums visiems labai padėkoti už dalyvavimą kaip pranešėja atsakinga už prokuratūr, Europos prokuratūros pranešimą kartu su Excel Faust. Noriu pasakyti, kad mums tai yra tikras iššūkis ir mes norėtume jį įveikti teisminės, teisminio bendradarbiavimo srityje. Mums norisi stiprios prokuratūros, kompetentingos. Mes norime Eurojusto, stipresnio Eurojusto sukuriant jam tinkamą teisinę bazę ir e, suteikiant didesnius iššūkius. Paprastai, kai kalbame apie iššūkių kelimą, mes tengiamės tuos iššūkius e, patenkinti ir savo įsikeliame kitus. Noriu iš jūsų iš, išgirsti daugiau apie tai. Dėkojame pranešėjams, kurie mielai pasidalino nuomonę ir pateikė detalios informacijos. Tai buvo labai naudinga. Gero vakaro.